Was? Meine Damen und Herren, ich. Ponios ir ponai, sveiki atvykę. Ką tik susitikau su Turkijos ambasadoriumi ir jis mane informavo apie padėtį Sirijoje. pamatęs kolegą, kolegą Kasolidį, pasakiau netyčia Kipras, tačiau ne, mes kalbėjom apie Siriją. Aš pasakiau tokį dalyką, kad nepaisant visų problemų, visų tų įvairialypių klausimų iškylančių prie Sirijos sienos, turime demonstruoti solidarumą, ypač atsižvelgiant į tai, kiek pabėgėlių yra patekę į Turkijos teritoriją. Mes turime atsižvelgti į tai ir turime teikti paramą šalims, kurios dabar susiduria su dideliais pabėgėlių srautais. Taip pat aš pranešiau jam, ką mes vakar nutarėm išplėstinėme biuro posėdėje. Mes nusprendėme, kad kitais metais mūsų delegacija vyks į Turkiją. Manau, kad toks sprendimas yra teisingas ir savalaikis. Ypač atsižvelgiant į tas problemas, kurios dabar kyla ir stojimo dėrybose, ir kitose srityse. Man buvo svarbu pabrėžti, kad yra labai daug priežasčių ir iš mūsų pusės, ir iš Turkijos pusės, dėl kurių reikia dėl kurių reikia investuoti į stovyklas ir teikti mums iš mūsų pusės atitinkamą paramą ir labai jautriai žiūrėti į šitas problemas. Taigi šiandien džiaugiuosi galėdamas paskelbti, kad mes apie dalį šių problemų galėsime kalbėti su ponu Pieru Vimo iš Europos išorės veiksmų tarnybos. Labai džiaugiuosi, kad jis sutiko atvykti į mūsų posėdį ir pakomentuoti mums situaciją Turkijoje ir Turkijos Sirijos pasienyje, bei pakalbėti apie tai, kas, e, apie tuos poveikius, kurie stebimi jau Jordanijoje ir kitose aplinkinėse šalise, ypač po to, kai Sirijos lėktuvas buvo nusodintas Turkijos specialiųjų pajėgų, nes buvo įtariama, kad jame gabenami ginklai Ir tikrai reikėtų, tai, tai buvo teisėti veiksmai, kadangi ginklų gabenimas turi būti deklaruojamas, o to neįvyko ir Turkija turėjo pilną teisę nusodinti tą lėktuvą. Taigi tikiuosi, kad Piervimo mums apie visą tai plačiau papasakot ir dar kartą ačiū ir suteikiu Jums žodį. Thank you, Mr. Chairman. Um, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, savo įženginėme pasisakymę kalbėsiu trumpai, nes galbūt įdomiausia parlamento nariams būtų užduoti klausimus ir man atsakyti, jei tik man pavyktų. Pristatysiu naujausią padėtį, atsižvelgianti tai, kad vyriausioji įgaliotinė, kuri lankėsi čia antradienį, jau pateikė labai išsamų padėties pristatymą ir papasakojo apie tai, kas vyksta. Pristatysiu iškilančias problemas iš kitokios perspektyvos ir pateiksiu naujausią, aktualiausią informaciją. Ne, ne, neminėsiu visko, ką jūs ir taip jau žinote. Apie tai, kas dabar yra aktualiausias dalykas. Tai humanitarinė padėtis bei humanitarnė pagalba. Kaip žinote, Europos Sąjunga skiria dar 50 milijonų eurų, kad suteiktų pagalbą pabėgėliams bei iš gyvenamų vietų išstumtiems žmonėms Sirijoje. Mes kalbame apie 2,5 milijono žmonių. Ir tai tampa didžiulė milžiniška problema visiems mums. Ir kaip tikriausiai žinote, šiuo metu svarstami kelių pasiūlymai. Kai kurios valstybės narės siūlo pasižiūrėti, kaip ar galima paramas siūsti tiesiogiai žmonėms esantiems šalyje, nes didžioji dalis humanitarnės pagalbos skiriama pabėgėliams, kurie yra pasienyje. Uh, Pirmininkė, jūs ką tik minėjo Liba, Libaną, Jordaniją, Turkiją, netgi Iraką. Būtų e, pravartu išsiaiškinti, ar galime teikti pagalbą žmonėms esantiems šalies viduje. Nors, žinoma, padėtis yra tokia, kad pasiekti tuos žmonės yra sudėtingiau. Ir yra pasiūlymų teikti paramą, pagalbą vietos valdžiai. Svarbiausia užtikrinti didesnį saugumą ligoninėse, kad, būtų, kad jos galėtų dirbti. Ir kelių šalių vyriausybės pateikė pasiūlymus šią temą. Vyksta diskusijos jungtinėse tautose. Ir žinoma, šis klausimas bus keliamas uh, užsienio reikalų ministrų taryboje, jį inicijuos kai kurios valstybės. Mūsų EIVT tarnyba su ECO, su DEFCO e, tarnybomis analizuoja situaciją, vertina ją iš juridinio požiūrio taško, bandome pritaikyti finansinį reglamentą ir atsižvelgti kitus galimus apribojimus šioje srityje kalbant apie okupaciją ir karinę padėtį, norėčiau e, pratesti Elmaro, ką tik tai išdėsitą mintį. Vyksta susišaudimas tarp Sirijos ir Turkijos, tai vyksta jau beveik savaitę. Pastarosiomis dienomis nieko neįvyko. Tačiau Turkijos valdžia gana noriai aiškina, kad, kad jai pabodo e, apšaudimas, kurį vykdo Sirijos karinės pajėgos Turkijos teritorijoje. E, Turkija sulaukė palaikymo pareiškimų iš NATO, Junktinių valstybių, ES ir mes labai e, atidžiai stebime padėtį. Toliau sankcijos. Uh, tai, kas įvyko vakar viename iš Turkijos oro uostų, kuomet e, lėktuvas iš Sirijos buvo priverstas nusileisti ir buvo patikrintas jo krovinys. Iš juridinio požiūrio taško taip pat nagrinėjame šią situaciją. Ir prim, pirmieji mūsų vertinimai būtų tokie. Nacionalinės institucijos, e, jeigu taikomos sankcijos gali tikrinti, kaip jos yra įgyvendinamos. Tačiau turime pasigilinti į šį klausimą ir panagrinėti Turkijos įstatymus, išsiaiškinti, kas numatyta ir kas yra leidžiama. Papildomos informacijos be tos, kurį pasiūlė žiniasklaidoje, neturime turiuomenį įrangą, kuri buvo aptikta tame lėktuve ir išimta. Tikiuosi, kad daugiau sužinosime ateinančiamis dienomis. Galiausiai apie sankcijas dar porą žodžių. Užsienio reikalų ministrų taryba pirmadienį turėtų patvirtinti sankcijų paketą, <clears throat> tačiau diskusijos dar vyksta darbo grupėse, taip pat koreperų e, susitikime ir politinėme ir saugumo komitete svarstoma svarstamos galimybės išaldyti turtą, neišduoti vizų, bei kitos ekonominės sankcijos, kurios gali būti pritaikytos, jeigu dar liks erdvės papildomoms sankcijoms. Nes, kaip žinote, nuo praėjusių metų buvo pritaikyta <clears throat> nemažai sankcijų. Opozicijos padėtis. Viena iniciatyva yra aktyviai įgyvendinama. Jos ėmėsi Kataro valdžia ir kitą savaitę Katare įvyks didžiulis renginys. Ten bus daugybė Sirijos nacionalinės tarybos atstovų, beveik 400 asmenų. Tikriausiai bus siekiama pertvarkyti ir sustiprinti Sirijos nacionalinės tarybos galės Šis procesas vyksta jau kurį laiką ir netrukus pamatysime rezultatus. Tačiau e, renginyje susitiks ne tik nacionalinės tarybos atstovai, bus ir kitų opozicijos grupių atstovai, vidinės opozicijos atstovai. Jos, jie taip pat pakviesti siekiant išsiaiškinti, ar jiems visiems pavyktų susitarti ir kaip susiklostytų Sirijos opozicijos padėtis. Kaire buvo bandoma kurti opozicijos platformą, tačiau tai nebuvo sėkmingos pastangos. Galbūt šį kartą pavyks dėl to susitarti ir pratesti veiklą inicijuotą tos platformos susitikime. Galbūt būtų galima sukurti instituciją, kuri atstovautų visus, visas opozicijos jėgas. Taigi draugės su Arabų lyga, su visomis kaiminėmis valstybėmis atidžiai stebime, kas vyksta, nes opozicijos problemos mums visiems aktualios. Ir porą žodžių apie diplomatinę padėtį. Jau kurį laiką Stebime pastangas susisiekti su jungtinių tautų dalyvėmis, taip pat su, pa, su įvairių partijų atstovais. Vienas iš Sirijos atstovų susitikinėje su, viso, su visais. Mes jį remiame ir bandome ieškoti galimybių sumažinti atotrukį tarp skirtingų politinių grupių, kad išsiaiškintume, ar galima imtis kokiu nors diplomatinių iniciatyvų. Pastaro, pastaroji paskutinė e, diplomatinė iniciatyva buvo iškelta e, Egipto, taip vadinamas kvartetas, kuriame dalyvavo Egiptas, Turkija, Iranas ir Saudo Arabija, tačiau jos sėkmė nebuvo tokia, kaip egiptiečiai tikėjosi, Saudo Arabijos atstovai nedalyvavo posėdė, tačiau paprašė informacijos apie tai, kas jame vyksta. Ir kol kas jokių kitų naujų susitikimų nerašama. Manau, kad tą iniciatyvą turime labiau panagrinėti. Visų pirma, dėl to, kad šios konfiguracijos susitikime e, susėdo visos svarbiausios regiono valstybės ir todėl reiktų stebėti, kaip klostysis toliau jo veikla. Todėl vyriausiai galiotinė ir jos tarnybos palaiko nuolatinius ryšius su Egipto valdžia. Tuo ir baigsiu, pirmininkė. Gracias, presidente. Eh, gracias. Eh, Ačiū pirmininkė. Ačiū užduoti keletą klausimų susijusių su diplomatiniais susitikimais per artimiausias dienas. Ponas Lavrovas mano, kad e, bus e, <clears throat> galbūt e, sustikimo metu uh, su vyriausiai galiotinė vyksta tam tikras Rusijos pozicijos pasikeitimas, nes Marakeše numatoma surenkti aukšto lygio susitikimą, ko iš jo tikitis, ar pakeis Rusija savo poziciją. Kitas klausimas dėl e, iš Rusijos skridusio lėktuvo su ginklų kroviniu, kurį konfiskavo Turkijos atsakingos institucijos. Atrodo, kad šis klausimas jau išsisprendė per tą laiką, tačiau ar jūs išvelgiate kokiu nors panašumu su ir e, paralelių tarp to, kas vyko Afganistane e, ir tarp to, kas dabar vyksta Sirijoje, siejant e, arba bandant vertinti Rusijos veiksmus, kuomet Rusija taip pat teikia ginklus Afganistanui. <clears throat> Čia taip pat reikia nepamiršti ir Irano vaidmens bei jo tiekiamų ginklų Sirijai, turint omenyje, kad e, Sirijos sukilėliai šiuo metu nėra gerai ginkluoti. Ką galėtumėt pasakyti apie ginklavimą ir apskritai su ginkluotė susijusią situaciją? Ačiū Milan Mon, gerą pavyzdį parodė dvi minutės kalbėdamas, jeigu pusantros dar kiti kalbėtų, tai būtų iš vis gerai, Ana Gomiš. Ar galėtumėte patvirtinti, kad ambasadorius Brahimi dalyvauja rengiant tą susitikimą, apie kurį minėjote jaunimo Katare? Jūs minėjote, kad stebite padėtį, tačiau reikia šiek tiek rimtesnių veiksmų, ne vien tik stebėti padėtį, kad pagelbėtume susiskaldžiusiai opozicijai. Taip pat norėčiau atkartoti arba prisijungti prie kolegos Milamon klausimo dėl Rusijos ginklų tiekimo Sirijai ir jos valdžiai. Kalbant apie humanitarnius koridorius, ne Sirijos viduje, tačiau, pavyzdžiui, mūsų NATO valstybėse partnerėse, tokiuose kaip Turkija, ar per tos koridorius būtų galima uh, tiekti Sirijos žmonėms humanitarinę pagalbą. Aš nekalbu apie humanitarinius koridorius Sirijos viduje, aš kalbu apie tokius koridorius kaimininėse šalise, tai yra Turkijoje, kurią mm, puola arba puolė Sirijos pajėgos. Ar manote, kad Iranas turėtų būti mūsų kviečiamas dalyvauti darybose? Pone Šakė. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Vimo už jūsų pristatymą situacijos. Jūs minėjote Saudarabiją, Katarą, Iraną, jų vaidmenį. Aš daugiau norėčiau pakalbėti apie ES vaidmenį šiame konflikte, kadangi ant kortos parašyta, pastatyta labai daug ir manau, kad tikrai mums verta susirūpinti dėl to, kas atimiausiu metu gali ir vyks gali vykti ir vyks Sirijoje, galbūt turėtume bent jau sustiprinti savo taikomas sankcijas ir embargą, nes nemažai pavyzdžių turime, kaip per ES teritorinius vandenis ginklų siuntos patekdavo iš Rusijos į Siriją. Nežinau, ką galėtumėte pasiūlyti, kokiu veiksmu imtis, kad valstybės narės geriau e, vykdytų e, priimtas nuostatas dėl embargo. Sirijoje šiuo metu susidurėme su tokia situacija, kuomet viena pusė veikia represinis režimas, o kita vertus tarp sukilėlių yra nemažai įvairių radikalių organizacijų, kurios bando sustiprinti savo pozicijas, todėl Sirijos žmonės turėtų ieškoti tokių partnerių kaip mes, kurie suinteresuoti demokratijos vystimusi ir žmogaus teisėmis NATO kontekste ir atsižvelgiant į didėjančią grėsmę Turkijai šiuo metu ir kokių veiksmų būtų galima imtis, kad Turkijai pagelbėtume ir koks Turkijos vaidmo čia galėtų būti jūsų manimo. Taip pat uh, ar turint omenyje mūsų ekonominius ryšius ES galėtų jais pasinaudoti kaip svertų siekiant daryti atitinkamą politinį spaudimą ir įtaką šią situaciją. Panas Tenakas, porą klausimų noriu užduoti. Ar įmanoma karinėmis priemonėmis e, nustatyti neskraidimo zoną, pavyzdžiui, e, Turkijos ir Sirijos pasienyje, ar Sirijos e, aviacinės gynybos sistemos, priešlėktuvinės gynybos sistemos yra per daug e, rimtos, kad būtų galima tokią neskraidimo zoną nustatyti. Pirmininkaujant uh, Kiprui dabar yra rengiami įvairūs planai, kaip priimti Sirijos masinius pabėgėlių srautus Turkijoje. Taip pat noriu paklausti, koks, kokie, koks vaidmuo tenka Katarui, kuris teikia finansavimą įvairioms opozicijos grupuotėms Sirijoje, ypač salafistams. Akivaizdu, kad Kataras turi daug pinigų ir nori didinti savo įtaką tame regione, tiek Sirijoje, tiek Libijoje. Kataras finansuoja salafistus ir tai gali tapti labai grėsminga padėtimi laiku bėgant. Pans Vaigelis. Pane generalinis sekretoriu, pirmiausia, norėčiau pakoment, papagirti jūs ir uh, baronienę Ešton už e, tikrai išmintingą poziciją užimtą Sirijos konflikto atžvilgių, tačiau mes turėtume siekti išspręsti problemą politinėmis priemonėmis, todėl būtų įdomu sužinoti daugiau, nei jūs e, mums pasakėte, o pasakėte nemažai. Tačiau ką ES gali daugiau nuveikti, ieškant politinio sprendimo? Tai būtų pirmas klausimas. Antras klausimas. Ar žinome, kokia yra sukilėlių struktūra? Ar žinome, kas perims valdžią, kuomet baigsis mūšiai? Ar žinome, kad e, kyla tikra Sirijos talibonizavimo grėsmė, ar suvokime Sirijos konflikto mastą, ar žinome, kad e, būdama būsima ES narė, Turkija turi jausti mūsų paramą, o ne tik e, jausti tą paramą kaip konflikte dalyvaujantį šalis. Manau, kad uh, Europa galėtų dėti e, šiame konflikte dar daugiau pastangų ir galėtumėte pasidalinti savo įžvalgomis šioje srityje. Ačiū. Ponas Kasalydis. Uh, <clears throat> Ačiū. Be abejonės, Asadas pasitrauktų daug greičiau, jei trys Sirijos mažumos suteiktų jam pasimę pagalbą. Tai yra krikščionys, alevitai ir kurdai. Ir visose tose trijose bendruomenėse egzistuoja pasipriešinimas Asado režimui. Ir mane neramina štai, kas netgi jūsų aprašytas amba, susitikimas ambasadorių, kuris nu- numatomas Katare, netgi jame stengiamasi svarbę vietą skirti nacionaliniai tarybai, tai yra islamo sunito judėjimui. Taigi tai būtent kelia didžiulį susirūpinimą apie, taip, apie tai, kaip atrodys Sirija po Asado, po prezidentinio režimo. Todėl aš sutinku su ponu Tenoku Kataras ir Saudo Arabija turi būti įtikintos, jog šis opozicinis forumas turėtų būti visa apimantis, kuris siūstų e, patikimumo žinę, ypač mažumų atstovams. Kitas klausimas. Dėl neseniai spaudoje pasirodžiusių straipsnių apie sieki susitarti dėl E, pereinamosios vyriausybės, kuriai vadovautų Faruk Alšara ir kad apie tai kalbasi Turkijos užsienio reikalų ministras ir Rusijos užsienio reikalų ministras. Ir ar jūs manote, kad yra vilčių, jog tai galėtų būti taikaus konflikto išsprendimo pradžia? Ar trečias klausimas? Kai kalbame apie pabėgėlius, ir humanitarnės pagalbos koridorius. Turėtume nepamiršti, jog, na, tai buvo pasakyta, bet noriu tai dar kartą akcentuoti, kalbame apie Turkiją. Ir ne tik Turkiją. Jordanijoje yra daugiau pabėgėlių nei Turkijoje. Ir be abejo, Libanas dar kur, kur, kur šalies viduje situacija yra nestabili. Herr Generalsekretär. Thank you. Ačiū. Užduota daug klausimų, pabandysiu atsakyti, je, kiek man pavyks. Visų pirma, ponė Milan Mon. Užsienio reikalų ministras Lavrovas atvyks į vakarienę sekmadienį vakare su užsienio reikalų ministrais, taigi kitą sekmadienį uh, kaip galite spėti, jo darbo tvarkė labai išsami, dvišaliai klausimai, yra daugybė dvišalių klausimų aspektų, kuriuos norime aptarti su Rusija, bet be abejo kalbėsime ir apie Siriją. Ir šios vakarienės vienas iš tikslų yra išsiaiškinti, ar pavyktų surasti bendrą pagrindą ir kuris galėtų mums leisti dirbti ir patobulinti diplomatinės pastangas. Tai nelengvas klausimas. Jeigu pažvelgsite, koks atotrukis egzistuoja tarp abiejų stovyklų, bandant jas apibriežti, visų pirma, saugumo taryba. Viena iš, vienas iš svarbiausių sunkumų, su kuriais sutarėme dabar, yra e, reikalavimai iš ankstinės sąlygos. Sirijos opozicijos pajėgos ir daugybė jų partnerių tarptautinės bendruomenės uh, tarpe. Politinė situacija gali pradėti gerėti ir diplomatiniai santykiai gerėti tik tuo atveju, jeigu Bashar al-Assadas atsistatydintų. Ir e, jeigu valdantysis režimas ir atsistatydins, jie nenori to daryti iš karto ir kaip paskui, kaip tuos klausimus toliau spręsti, vertinant tai, kaip mums pavyko išspręsti panašaus pobūdžio kitus klausimus. Galima tikėtis kažkokio bendro požiūrio, tačiau iki šiol jo uh, apibriežti atrasti nepavyko. Jūs tikrai esate teisus. Kitas uh, E, Sirijos draugų susitikimas turėtų vykti Marakeše, jam vadovaus Maroko valdžia. Galutinė data dar nėra paskirta. Buvo minima lapkričio pirmoji, bet daugiau informacijos gausime vėliau. Ir iš tikrųjų daug kas priklausys nuo to posėdžio. Ypač vertinant dabartinės pa pastangas suvienyti opoziciją, paaiškės ar jos sėkmingos ar ne. Ir Sirijos draugų susitikime vienas svarbiausių to susitikimo darbo tvarkės punktų yra bandymas suvienyti opoziciją. Prie to klausimo grįšiu dar vėliau, nes tai gana sudėtinga tema. Pone Milanmonai, jūs klausėte apie ginklų embargą ir lyginote padėtį su Afganistanu. Iš dalies sutinku su jumis, tačiau visada labai atsargiai žiūriu vertinimus, kuomet lyginamos skirtingos situacijos. Čia bandome lyginti karą, kuris įvyko 79-80 metais, tuo metu atsirado daug naujų technologijų ir sunkumai buvo kitokie. Taigi, ginklų embargas. Reikia nepamiršti poros dalykų. Visų pirma, dėl e, aklavietės saugumo taryboje tarptautiniu mastu ginklų embargas nėra paskelbtas. Embargą yra paskelbusios atskiros valstybės, taip pat Europos Sąjunga. Europos Sąjunga taiko šį embargą gana griežtai. Pone Šakė apie tai klausė. Mes pakeitėme galiojantį reglamentą, kad suteiktumėm valstybėms narėms galimybę tikrinti lėktuvus, laivus, juos nu, nutupdyti, kad išsiaiškintų, ką, kokį krovinį jie gabena. Tačiau valstybės palaikančios arba ir režimą, ir opozicinės pajėgas gali priimti individualius sprendimus ir abiems pusėms teikti ginkluotę. Todėl reikia labai atidžiai stebėti situaciją ir bent jau ES teritorijoje visos valstybės narės turi labai e, nuosekliai taikyti ginklo embargą ir tas sprendimas turi būti įgyvendintas. Pone Gomes, klausėte apie Dohos susitikimą ir ar ar ambasadorius Brahimi ten dalyvaus. Kiek žinau, šis susitikimas buvo sukėlęs susirūpinimą ir buvo neteisingai interpretuojamas. Kiek žinau, buvo, jis buvo tobulinimas ir vertindami jį darome išvada, kad Arabų lyga jį palaiko ir tai mums yra labai svarbu, nes viskas, ką ES daro opozicijos labui, daroma glaudžiai bendarbiaujant su Arabų lyga. Suprantame, kad regiono šalis, Egiptas ir kitos labai atidžiai stebi situaciją. Nuo pat pradžių mes patys e, ieškome kontaktų su opozicija, bandome siūsti tinkamą signalą, rengėme susitikimus su jais ir Briuselėje ir visais kitais būdais palaikome ryšius. Atvirai pasakius, tai yra labai sudėtingas uždavinys, nes žinome, kad opozicijos pajėgos yra pasidalinusios ir tam tikrą prasme tai yra suprantama. Padėtis yra labai sudėtinga su, kurioje yra tos visos grupės, yra daug, kuri nors iš tų opozicijos grupių priim, patvirtina kažkokią poziciją, kitas ją vertina labai skeptiškai, niekinamai, taip pat perbėgėliai iš vienų stovyklų, politinių stovyklų kitas irgi vertinami labai įtariai. Ir situacija tikrai yra sudėtinga lyginant su tuo, kas vyko Libijoje, Bengazijoje, Bengazija, kur pereinamoji taryba buvo gana vieninga, čia tokio etapo dar nepasiekėme. Ir visiškai sutinku su pono Kasulidės vertinimais. Skirtingos grupės viena kita nepasitikė. Ir kalbant apie bendruomenę, salavitai, krikščionis, kurdai. Galime kalbėti apie dar apie žydus. Tos bendruomenės aktyviai arba pasyviai palaikiusios režimą nekeičia savo pozicijos, nes jos nežino, kas bus toliau. Jos nėra užtikrintos, kad jos gyvens, galėtų gyventi saugiai, kad jų situacija būtų užtikrinta. Todėl mes raginame opozicijos atstovus siūsti pasitikėjimą stiprinčiančias žinias, kad tų bendruomenių nariai nusiramintų. Mes labai aktyviai tą žinią transliuojame, bet e, dar prireiks laiko. Jūs kalbėjote apie humanitarinius koridorius, bet už šalies ribų, kalbė, minėjote Turkiją. Bandome į Turkiją atgabenti daugiau humanitarnės pagalbos, nes pabėgėlių skaičius auga ir, kaip teisingai buvo pastebėta, ten yra daug pabėgėlių, tačiau daugiau pabėgėlių yra Jordanijoje. Daugybė pabėgėlių yra ir Libane. Todėl tai yra bendro pobūdžio problema. Iki šiol viena iš problemų, su kuriomis susidūrėme, yra grinai praktinio pobūdžio. Ten pabėgėlių stovyklos yra e, įrengtos kitaip ir galbūt iškilo kai kurių nesusipratimų, tačiau buvo nelengva pristatyti pagalbą, humanitarnę pagalbą ten. Aš tikiuosi, kad tie nesusipratimai bus išaiškinti ir 50 milijonų papildomų eurų buvo skirta pabėgėliams. Ir tikiuosi, kad situacija gerės. Iranas. Valstybės narės yra pasidalinusios tuo klausimu. Kai kurios mano, kad dabar nėra tinkamas laikas prašyti Irano prisijungti prie šių forumų, apie kuriuos kalbėjau na, kad ir dėl Irano pozicijos brandolinio ginklo programos atžvilgių. Kitos valstybės viską vertina atviriau ir mano, kad Iranas, kaip dabar susiklošius įvykių dalis, turėtų dalyvauti šiuose susitikimuose. Svarstame e, Egipto veiksmus, Egipto iniciatyvas. Svarstame šiuos klausimus su Egipto atstovais beveik kasdieną. dieną Tačiau, kaip jau sakiau, valstybės narės yra pasidalinusios šiuo klausimu. Buvo taip pat užduotas klausimas, ir, bet manau, kad aš jį atsakiau, apie tai, kaip užtikrinti geresnį sankcijų gyvendinimą, kad valstybės narės geriau jas gyvendintų. Noriu pakalbėti apie ekstremistinius elementus opozicijoje. Kiek žinome iš valgybinių duomenų, kuriuos pavyko surinkti, ginkluotoji opozicija kaip tokia yra labai sudėtingas reiškinys. Ten jis susideda iš daugybės elementų. Yra ten, žinoma, ir ekstremistų, įvairių sukarintų grupuočių. Ir kai kalbame apie laisvą Sirijos armiją, turime nepamiršti e, laisvos Sirijos armijos iš esmės Pajėgos kartais vietos lygmenių atrodo labai keistai ir dažnai visiškai ne, nepritampa prie bendrų tendencijų šalyje. Taigi turime tai suvokti. Ir būtent dėl tokios situacijos, dėl tokių realijų, kai kalbame apie būtinybę parengti tranzitinius procesus, mes ES Ypač akcentuojame tai, nes jeigu vien lauksime, kad režimas e, sužlugs, kad jis atsistatydys ir tuomet viskas bus paruošta eiti priekin ir dalyti <clears throat> pažangą, tai, tai, tai lab, to, toks požiūris yra labai nutolęs nuo realybės. Diplomatinius procesus reikia uh, aktyvinti dabar ir ieškoti žmonių ir, ir vidinėje, ir išorinėje opozicijoje, kurie būtų pasirengę svarsyti kai kurios klausimus ir, ir išsiaiškinti, kiek toli jie yra pasirengę nueiti. Būtent čia reikia dirbti. Ir, žinoma, prekybos svertas bus labai svarbi priemonė. Ir ne tik tai prieš visų šių įvykių pradžią, bendradarbiavimo pagalba Sirija buvo svarbi ES partnerė. Ir šis argumentas bus labai svarbus mums siekiant bendradarbiauti su nauja Sirijos valdžia, kuomet ji atsiras. Pone Tanokai, apie neskrai, jūs klausėte apie neskraidimo zoną ir apie kokią nors karinę intervenciją. Jūs visiškai teisingai mums priminate, priminėte, jog paprastai kariniams op operacijos mums reikia jungtinių tautų palaikymo ir jungtinių tautų rezoliucijos. Tačiau kartais, kai mums nepavyksta pavyzdžiui, Kosovo atveju. Mums pavyko rasti partnerių tarptautinėje bendruomenėje, su kurių pagalba mes galėjome eiti priekin. Čia iškyla štai tokie sunkumai. Jeigu norėtume eiti priekin šiuo atveju, kalbant apie karinę operaciją, kuri būtų reikalinga Sirijoje, ar tai būtų humanitarnis koridorius, ar neskraidimo zona, bet kokia iš tų zonų, kur, kurias norėtume sukurti. Tokiam tikslai mums reikėtų karinės paramos ir karinės pagalbos. Dėl Sirijos armijos gebėjimų, dėl jos oro E, sistemos gynybos, dėl to, kad jie turi daugybę lėktuvų, sraigtasparnių. Ta operacija negalės būti nedidelio masto, tai turėtų būti labai sudėtinga operacija, didžiulio masto, visiškai netokia, kaip buvo reikalinga Libijoje. Ir šalis, kurios turėtų dalyvauti čia, Junktinės valstijos ir kitos, tikrai labai e, ilgai mąstys prieš įsipareigodamos dalyvauti tokioje operacijoje. Kataras. Nekalbant apie tai, kad Kataras paliko vieną pusę be abejonės, reiktų ir pastebėti, kad e, kalbant apie Doho susitikimą, tai taip bandoma suartinti skirtingas opozicijos grupės. Kaip žinote, Kataras daugiausia palaikė Sirijos nacionalinę tarybą, tačiau da, atrodo, kad dabar rengdami šį susitikimą Dohoje, jie bando šiek tiek pakeisti savo politiką ir stengiasi būti labiau visapimantis ir traukti ir kitus opozicijos elementus. Ar jiems tai pavyks, tai kitas klausimas. Mes turėsime labai atidžiai stebėti prieš E, patys imdamėsi kažkokių veiksmų čia. Ir galiausiai norėčiau trumpai atsakyti kitus klausimus, kurie buvo užduoti ir kuriuos ne, dar neatsakiau. Buvo užduotas klausimas apie pereinamojo laikotarpio vyriausybę. Tokia idėja sklando jau kurį laiką, tikriausiai Doho susitikime vėl bus apie tai kalbama ar Farukat Šarah turėtų būti lyderiu, ar koks kitas asmo turėtų būti lyderiu, to ne, negaliu pasakyti. Turime būti atsargus, kai kalbame apie, kai minime asmenybės, kurios dirb, dirbo ir dirba su dabartiniu režimu daugelį metų. Nes O tarp opozicijos atstovų, iš opozicijos atstovų galite tikėtis tik labai nevienalypės reakcijos. Tuo ir baigsiu, pirmininkė. That Jei sutiksite, tai kiti keturi klausimai užtruks neilgiau nei po vieną minutę. Pone Angurakis, po to ponas Salavrakos, Kreislis Dörfler ir ponas Watsonas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε... Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką gyvename laikotarpiu, turime įtampa <clears throat> yra didžiulė. Užsienio jėgos mėgina įsikišti į Sirijos problemas ir man labai keista, kad Europos užsienio veiksmų tarnyba dėl to visiškai nesirūpina. Turkijos Sirijos pasienyje vykstantis dalykai rodo ir reakcija iš NATO pusės rodo, kad ateityje mūsų laukia tik tai dar baisesni dalykai. Ir tas priverstinis lėktuvo nusileidimas yra visiškai nepriimtinas dalykas, kadangi apskritai ginklų embargas nėra paskelbtas. Man atrodo, tai yra nepri, nepriimtina. Todėl noriu paklausti, ką ketina daryti ES, kaip ketina spręsti šitą situaciją. Greičiausiai neketina daryti nieko, aš įsivaizduoju, kadangi užsienio reikalų, užsienio veiksmų tarnyba tiesiog priima tai kaip faktą ir tikisi padėties aštrėjimo. Kitas dalykas, man atrodo, kad NATO įsikišimas yra visiškai nepriimtinas ir negali būti jokios kalbos apie tai. Mes negalime susitaikyti su tuo, kad iš išorės bus kažkoks įsikišimas ar kad vyriausybė bus sukurta išorėje ir tada implantuota į Sirijos sistemą. Ačiū. Lafrankos. Taip, ačiū pirmininkė. Aš Manau, kad reikia teikti visų pirma sirams humanitarinę pagalbą. Bet man atrodo pavojinga tai, kad daromas didžiulis spaudimas Sirijos režimui ir grasinama panaudoti cheminį ginklą. <clears throat> Ir tai jis gali būti panaudotas, jeigu įvyks užsienio šalių intervencija. Yra toks scenarijus, Ir jau nekartų, nekartai yra tai buvę, kad ir Hamas, ir Al-Qaida gavo ginklus iš kitų šalių. Taigi aš noriu paklausti, kokią kryptimį eis užsienio reikalų išorės veiksmų tarnyba. Ir kaip mes tikimės bendradarbiauti su kitais tarptautinės bendruomenės veikėjais. Chrysler Dörfler. Ačiū pirmininkė. Jūs labai aiškiai apibrėžite situaciją, tačiau man nerima kelia toks dalykas, tai kad Jordanijoje taip pat prasideda pasipriešinimo judėjimas. Ten yra neišspręstas palestiniečių klausimas, Sirija ir Libanas turi savų problemų. Žodžiu, Sirijos konfliktas plečiasi. Taigi, kaip jūsų institucija šiuo metu vertina situaciją Jordanijoje? Graham Watson. Thank you, Chair. Um, I wonder if I might ask Mr. Vimon whether after the... Noriu užduoti klausimą. Ar po to, kai Liepos mėnesį nepavyko Kairo platformą atšvelgiant tai, kad Katare bus e, susitikimas kitą savaitę, gal turite kokių nors žvalgybinių domenų apie tai, kad opozicija, tarkim, bando įveikti vidinius nesusitarimus ir užtikrinti politinę šalies ateitį? Uh, Taip pat noriu paklausti, ar buvo diskusijų su jungtinėmis valstijomis dėl karinės, e, karinio padalinio įkūrimo Jordanijoje, ar, ar tai turėtų kokio nors poveikio Sirijoje. Ir sekma, ar sekmadienį vakare susitikę su Lavrovu kalbėsite apie tai, kad iš Maskvos pakilęs lėktuvas, kuris turėjo vykti į Damaską ir buvo nuleistas. Uh, nutupdytas Turkijoje pažeidė civilinės aviacijos taisyklės. Kalbu apie krovinį, kurį jis gabeno. Briefly, on, on, on question, um... Trumpai. Mus labai neramina tai, kas vyksta. Manau, kad vyriausioji įgaliotinė prieš porą dienų papasakojo uh, apie tai, su kuo ji buvo susitikusi New York'e ir, su, su, ir apie tai, kad ji yra kritikuojama, apie tai, jeigu kalbame, jeigu būtų bandoma daryti prielaidą, kad mes nepakankamai darome, tai būtų neteisinga prielaida, mes darome viską, ką galime, teikiame humanitarnę pagalbą, raginame opoziciją būti vieningesnė ir siekiame prie darybų stalo susodinti visų suinteresuotų šalių atstovais. Vėlgi, kaip sakiau, sekmadienį susitiksime su Sergejumi Lavrovu. Turime būti realu, re, realistai. Šis darbas nėra lengvas, bet turime jį toliau e, vykdyti. Dėl cheminio ginklo palaikome ryšį su tais, kurie turi žvalgybinių duomenų apie šį, apie šį ginklą ir jei mūsų paprašytų, mes esame pasirengę padėti e, remianti savo pajėgumais, tačiau tuo tarpu stebime tų ginklų judėjimo trajektoriją, kur jie yra ir kur jie perkeliami. Apie Palestiną. Palestinos pabėgėliai, aš jau turėjau apie tai anksčiau papasakoti, yra problemų su jais, nes daugelie šalių, taip pat ir Sirijoje, palestiniečių, bu, palestiniečiai gyvena pabėgėlių stovyklose jau ilgą laiką ir jie dabar yra priversti kažkur kitur keltis. Ir dalis mūsų humanitarnės pagalbos yra uh, tiesiogiai skiriama spręsti Palestinos e, pabėgėlių problemą. Ir e, šis klausimas mus vis labiau neramina. Situacija darosi sudėtinga. Ir pono Vatsono klausimas. Ką ir Kairo platforma dar egzistuoja. Iki šiol jai nepavyko įsibėgėti, bet ji yra Ir mes klausėme Kataro valdžios, ar Kairo platforma bus Dohoje vyksiančių opozicijus atstovų susitikimo pagrindų ir atsakymas buvo taip. Taigi, ta platforma dar išnyko, neišnyko iš politinio peizažo. Junktinių valstijų e, padalinio atsiradimas, reikėtų užduoti tą klausimą Junktinių valstijų atstovams. Kaip žinome, Jordanijoje e, e, jo, Europos Sąjunga palaiko Jordano, Jordanijos valdžią, kuri, prie kurios e, sienų iškilo didžiulio problemų. Nežinau, ar to lėktuvo nutupdymo klausimą kas nors užduos, susitikime su Lavrovu, bet nuo dabar iki sekmadienio turėtume labai atidžiai stebėti, laukti, ar koks nors pareiškimas, e, ar Maskva padarys kokį nors pareiškimą šiuo klausimu. Das, uh... E, Dėkoju, sako pirmininkas. Dėkojame generaliniam sekretoriui už atvykimą. Manau, kad šis jo atvykimas labai svarbus. Labai gaila, kad dėl to šiek tiek užtesėme mm, mūsų posėdį ir šiek tiek pavėluosime su balsavimu, bet mes dabar žinome daugiau ir todėl atsiprašau visų tų, kurie atėjo anksčiau į balsavimą ir nesidomėjo iš esmės šitą diskusiją, kuri vyko salėje. Special committee in the question. Ladies and gentlemen, let's start now with uh, point 14. Na, o dabar tęskime darbo tvarkę. 14 jos klausimas numato balsuoti dėl rekomendacijos tarybai dėl sustarimo su Rusija. Ponas Svoboda dar, ar ponas Svoboda dar norėtų pasisakyti? Ne, tuomet tiesiai prie balsavimų. Kas pasisako už pirmąjį kompromisą? Prieš susilaikė priimta. Toliau ant 62 pakeitimo pasiūlymas kas už, prieš susilaikė atmesta. 63 už, prieš susilaikė atmesta. 64 už, prieš susilaikė atmesta. 65 už, prieš susilaikė priimta. 66 už, prieš susilaikė priimta. 66, atsiprašau, jau buvo 67. Kas už, prieš, susilaikė. Sveikiname šį pakeitimą pasiūlus, pasiūliusi kolega. 68 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 69 už, prieš, susilaikė, atmesta. 70 už, prieš, susilaikė, atmesta. 71 už, prieš, susilaikė, priimta. 72 už, prieš susilaikė priimta. 73 už, prieš susilaikė priimta. 74 už. Taip, dėl 73 balsuoti nereikėjo, 74 taip pat atkrenta. Dabar 76. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patikrinkime elektroniškai. Yeah. 76. 76 pakeitimas balsuojame elektroniškai. Trisdešimt už, dvidešimt du prieš. Priimta. Antrasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 82. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 83 už, prieš susilaikė priimta. 84 už, prieš susilaikė priimta. 86. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 87. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 88. Už prieš, susilaikė, atmesta. 89 už, prieš, susilaikė, priimta. 90 už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 91 už, prieš, susilaikė, atmesta. 97 už prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 107 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 109 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 109 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, šeštasis kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta, žodinis pakeitimas numeris 3 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 113 už, prieš susilaikė priimta, 114 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš susilaikė priimta, 115 116 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 117 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Kas 118 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 119 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 120 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 121 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 122 kas už kas prieš susilaikė priimta 125, kas už prieš susilaikė priimta. Bitte Patikrinkime elektroniškai ir prašau visus dalyvauti balsavime. Balsuojame dėl 125 pakeitimo. Baigėme balsuoti. 17 už, 37 prieš. 126 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 127 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 128 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 129 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 130 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 131 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 132 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 133 atskiras dalimis balsuojame, 3 dalės, pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antroji kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Reikėtų patikrinti dėl antrosios dalies, prašom. Baigėme balsuoti. 27 už, 28 prieš atmesta. Ir tada neverta balsuoti dėl savokos realus. Nes realumas tampa nerealiu šioje vietoje. Taigi balsuojame dėl 134. Kas už, kas prieš susilaikė priimta, 135 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta, 136 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 137 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 138 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 142 dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 144 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta, 150 kas už, prieš susilaikė atmesta, 151 kas už, prieš susilaikė atmesta, 152 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 153 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 154 kas už, prieš susilaikė atmesta, 155 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 100. 157 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 158 dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 159 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 160 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 161 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintasis kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 166 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 167 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 168 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 169 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 170 kas už, prieš susilaikė priimta. 171 dvi dalys, pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš. Patikrinkime dėl antrosios dalies, prašom. 171 zweiter Teil. Die Abstimmung ist. Baigėme balsuoti dėl 172 dalies. 171 antrosios dalies. 28 už, 27 prieš priimta. 172 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 173 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 174 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 175 3 dalys. Pirmoji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Trečioji dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. 176, sako pirmininkas. Šis pakeitimas atkrenta. 177, kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta 178 kas už. Reikia patikrinti 177 pakeitimą, kurį patikė ponas Kėlam. Prašome balsuoti. Kodėl niekas nebalsuoja? Baigėme balsuoti. 39 už, 16 prieš. Kas norėjo patikrinti? Šimtas septyniasdešimt aštuntas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 180. Dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš, susil... reikėtų patikrinti. Baigiame balsuoti. 30 už, 23 prieš, 2 susilaikė priimta. Antroji dalis atitinka 10 kompromisą, todėl 181 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 182 kas už, prieš, susilaikė, atmesta 183 kas už, prieš, susilaikė, priimta 184 kas už, prieš, susilaikė, priimta 185 kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. 29 už, 25 prieš priimta. 186 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 11 kompromisas kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau 12. Kas už, kas prieš, susilaikė, patikrinkime irgi. Abstimmung ist offen. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigėme balsuoti. 30 už, 24 prieš, priimta, 13 atkrenta. Tuomet balsuosime dėl 14. Kas už? Kas prieš? susilaikė, priimta. 15 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 17 už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 už, prieš, susilaikė, atmesta. 20 nuo 20 iki 24. Balsuokime dėl visų kartu. Kas už? Ne, nesutinkate. Tai gerai, tada 20. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 22. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 23. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 24. Kas už? kas prieš, susilaikė, atmesta. 25. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12. Kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 33. Pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 34. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 35. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 13 kompromisinis pasiūlymas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 36 pakeitimas kas už, ne, atsiprašau, 41 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 42 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 34, 3, 4 dalys Tai bent svarbus pakeitimas, sako pirmininkas. Teil 1. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečioji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 45. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 46 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 48 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 49 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 50 kas už. Tikrinkime 49, jis sako pirmininkas, prašom. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigime balsuoti. 35 už, 18 prieš. Pone Gomes, jeigu trečią kartą jums pasiseks, tai turėsit šampano visiems pastatyti. 50. 50 dafür. 50. Kas už, kas prieš, susilaiko. Dar kartą sakau, 50. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 51. Dvi dalys. Kas už pirmąją dalį? Priimta. Kas ant, už antrąją dalį? Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 52. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Pirmasis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Antras. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta.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 53 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Herzlichen Glückwunsch. Hanesai, kaip tu su tais dviem susidarosi, kurie nebalsavo už? Sveikinu su šiuo pranešimu. Manau, kad tai puikus rezultatas. Tema yra tikrai labai sudėtinga, labai kontroversiška ir tokią plačią daugumą užsitikrinti tikrai nelengva. Na, o dabar galime pereiti prie 15 darbo atvarkės klausimo, tai yra balsavimas dėl Kazakstano, ponios Jakonsari pranešimas. Ar norėtumėte ką nors pasakyti, ponia Jakonsari? Jeigu ne, tuomet pereiname prie balsavimo dėl pakeitimų. 39. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 8. Kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 42 pakeitimas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Jeigu visi keltumėte rankas, to nereiktų daryti. Balsuoti baigiame. 28 balsai už, 22 prieš pritarta. 43. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 44. Už, prieš susilaiko pritarta. 46. Už, prieš susilaiko atmesta. Devintasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuokime dėl 51 pakeitimo kas už, prieš, susilaiko pritarta, 52 už, prieš, susilaiko atmesta, 53 už, prieš, susilaiko pritarta, 10 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta, 55 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta, 57 už, prieš susilaiko pritarta, 58 už, prieš susilaiko pritarta, 59 už, prieš susilaiko pritarta, 60 už, prieš susilaiko pritarta, 11 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 62 už, prieš susilaiko atmesta, 12 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuokime dėl 66 pakeitimo iš dviejų dalių, kas už pirmąją, iš trijų dalių netgi, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta. Puiku, kad gauname taip pat ir žodinių instrukcijų dėl to, kaip turime balsuoti, kas už antrąją dalį, prieš nepakankamai garsus tie žodiniai nurodymai, manau, kad pritartų. Trečioji dalis, kas už. Na gerai, pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečioji dalis. Elizabet e, atsargiai reikalauk pasitikrinimo, nes turėsi irgi mane šampaną vaišinti. Kas už trečią dalį? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. 67 už, prieš susilaiko atmesta. 68 už, prieš susilaiko pritarta. 70 už, prieš susilaiko pritarta, 71 tikrinamės dėl 70. -ojo. 27 balsai už, 23 prieš pritarta, 71 kas už, prieš susilaiko pritarta, 72 kas už. Pati dauguma kaip ir anksčiau. 71 dabar tikrinamas elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 28 už 22 prieš pritartą. Septyniasdešimt antrasis. Būsiu girtas per pietus. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 73. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 13. Kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 77. Kas už? Prieš susilaiko. Pasitikrinkime dar kartą dėl šito elektroniškai. Manau, kad ta pačia dauguma bus patvirtinta. Balsuoti baigiame. 28 už 21 prieš pritarta. 78 kas už prieš susilaiko pritarta. 81 ir 102, kas už prieš susilaiko pritarta. 82, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigiam. 29 už 21 prieš pritarta visuomet ta pačia balsų persvara. 83 kas už prieš susilaiko atmesta. 84 kas už prieš susilaiko pritarta. 14 kompromisas kas už prieš susilaiko pritarta. 87 už prieš susilaiko pritarta. 88 už prieš susilaiko pritarta, 89 už, prieš susilaiko atmesta, 90 siūloma įtraukti žodį social, kas už, prieš susilaiko pritarta, 91 kas už, prieš susilaiko pritarta, 92 už, prieš susilaiko pritarta, 23 už, prieš susilaiko pritarta, 24 už, prieš susilaiko atmesta, 95 norite tikrintis dėl 94, man atrodo, kad buvo atmesta, tačiau galime pasitikrinti. Atrodo, kad yra kolegų, kurie pamiršo savo balsavimo korteles. Balsuoti baigiame. 21 už 29 prieš atmesta. 95 kas už prieš susilaiko atmesta. 15 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuokime dėl šimtojo pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarta. Šimtas pirmasis atkrinta. Šimtas trečiasis kas už prieš susilaiko pritarta. 104 už prieš susilaiko pritarta. 105 už prieš susilaiko pritarta. 106 už prieš susilaiko pritarta. 107 už prieš susilaiko pritarta. 108 už prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime, aš manau, kad ta pačia dauguma bus atmesta. Balsuoti baigiame. 21 už 27 prieš. Atmesta. 109 už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 16 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta 113 už, prieš susilaiko pritarta 114 už, prieš susilaiko pritarta 115 už, prieš susilaiko pritarta 116 už, prieš susilaiko pritarta pirmasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta Devintasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Vienuoliktasis už prieš susilaiko pritarta. Dvyliktasis už prieš susilaiko pritarta. Tryliktasis už visuomet tą pačią balsų persvarą priimamas sprendimas. Dėl 12 tikrinamės. Kaip žinote, reikalą pakeitimo turinys nebūtinai atitinka už ja, jį balsuojančią daugumą. Balsuoti baigiame. 27 už 23 prieš pritarta. 13 už, prieš susilaiko atmesta 14 atkrinta 15 su žodiniu pakeitimu į 17 identiški. Kas už? Prieš susilaiko pritarta 16 už, prieš susilaiko atmesta 18 už, prieš reikia pasitikrinti. Balsuoti baigiame, tai yra pradedame. Balsuoti baigiame. 12 už, 38 prieš atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 21 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuokime dėl 28 pakeitimo, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 32 pakeitimas su žodinė pataisa, kas už, prieš susilaiko pritartas, septintasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 35 pakeitimas, kas už, prieš. Manau, kad reikėtų pasitikrinti. balsuoti. Baigiame 26 balsais už 25 prieš pritartą. 36 pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją, kas, prie, kas už ant, <laughs> kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. 37 kas už, prieš susilaiko pritarta, 38 kas už, prieš susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta, antrasis kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Balsuoti baigime. 24 už, 26 prieš atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko ta pačia balsų dauguma atmesta. Ketvirtasis už, prieš susilaiko. Pritarta. Inta pirmasis pakeitimas. galbūt dar reiks redakcinio darbo patvirtinti šį pakeitimą, nes jis jau įtrauktas bent jau iš dalies už priešus laiką atmesta, nereikės dirbti redakcinio darbo dėl šito pakeitimo. Inta antrasis. Už prieš susilaiko atmesta. Inta penktasis. Už prieš susilaiko pritarta. Inta trečiasis. Už prieš susilaiko pritarta, inta ketvirtasis už, prieš susilaiko pritarta, inta šeštasis už, prieš susilaiko pritarta, inta septintasis už, prieš susilaiko pritarta, inta aštuntasis už, prieš susilaiko pritarta, inta devintasis už, prieš susilaiko pritarta, inta dešimtasis už, prieš susilaiko atmesta bet galime pasitikrinti. Kitai profesorius Bandera parašys mums piktą laišką balsuoti. Baigiame. 25 balsais už, 24 prieš pritarta, inta 11 kas už, prieš susilaiko atmesta, inta 12 kas už, prieš susilaiko pritarta, inta 13 kas už, prieš susilaiko pritarta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 43 balsai už, ne vienas prieš, vienas susilaikęs, sveikiname. Dar neišeikite, bus pasiaiškinimai dėl balsavimo motyvų, sako komiteto pirmininko pavaduotojas. Ponas ir ponai, turime greitai judėti į priekį, nes 11, 11 valandą mūsų laukia klausimas. O dabar Milano Kaburno ataskaita apie 12 metų Spartano valdžios parlamento rinkimų stebėjimo misiją Gruzijoje. Delegacija sudarė kolegos Danžon, Lizek, Bazesku, Hercog, Nikolai, Tarant, Imbrasas. Ir ponas Pikola buvo rinkimų stebėjimo misijos delegacijoje. pirmininkė, ponios ir ponai. Man didelė garbė pristatyti jums rezultatus savo vizito ir man buvo didelė garbė kaip parlamento atitinkamos delegacijos vadovui vykti į Gruziją stebėti rinkimų. Kaip žinia, mūsų delegacija buvo visos rinkimų stebėjimo misijos dalis. Rinkimų stebėjimą organizavo SBO ir NATO kartu. Ir bendradarbiavimas tarp atskirų parlamentų delegacijų buvo labai geras. Mums pavyko netgi susitarti dėl bendros e, deklaracijos. Mes buvome Gruzijoje neilgai, tik porą dienų prieš rinkimus. O rinkimų dieną mes Dar buvome informuoti ir apie ilgos, ilgesnės rinkimų stebėsim, stebėjimo misijos rezultatus, kurios vadovas buvo Nikolai. Ir jis tikrai buvo labai gerai informuotas apie situaciją Gruzijoje. Mes taip pat sustikome ir su žiniasklaidos bei nepolitinių partijų atstovais. Išklausėme labai daug informacijos apie rinkimų procesą Gruzijoje ir patys jį stebėjome Galėjome įvertinti rinkimų procesą ir, ir jo mm, vykimą, galėjome stebėti ir keletą trūkumų, tačiau iš principo viskas vyko laisvoje atmosferoje, buvo galima išreikšti skirtingas nuomonės, piliečiai labai plačiai dalyvavo diskusijose. Atmosfera, žinoma, buvo konkurencinga, gana tokia įtempta, Tačiau pačioje rinkimų kampanijoje buvo išsakyta tikrai daug griežtų žodžių, buvo aišku ir tam tikrų asmeninių puolimų vienas kito atžvilgių. Gruzijos piliečiai labai aktyviai dalyvavo rinkimuose ir kampanijoje. Prieš rinkimus situacija buvo gana įtempta, buvo labai daug baiminimosi, kad gali pratrūkti prievarta. Tačiau po rinkimų to neįvyko laimiai. Mes buvome pasidalinę į keturias stebėjimo grupės rinkimų dieną, todėl matėme visą rinkimų procesą iš skirtingų taškų. Gorio, Tbilisio, Rustavio ir Kahetijos regionuose mes stebėjome rinkimus ir galėjom tikrai pasakyti, kad e, taisyklių buvo iš principo laikomasi. Matėm labai daug rinkėjų, uh, rinkimų vietose, kurie laukė savo galimybės pareikšti savo nuomonę. Buvo keletas trūkumų, kuriuos pastebėjome, tačiau tyčinių nusižengimų rinkimų taisyklėms nepastebėjome. Nebuvo ir veiklos, kuri būtų galėjusi kaip nors įtakoti rinkimų rezultatus. Centrinė rinkimų komisija paskelbė rinkimų rezultatus pirmadienį. 54,9 procento balsų laimėjo Gruzijos svajonė, o 45 procentai atiteko jungtiniam nacionaliniam judėjimui. Jokia kita politinė partija, joks kitas politinis blokas neperžengė 5 procentų ribos. Naujasis Gruzijos parlamentas susidarys tik iš šių dviejų blokų atstovų. Ką tai rodo? kad vyriausybės partija ir opozicija bus atstovaujamos nacionalinėme parlamente. Žinoma, reikės dar įvertinti nusiskundimus kilusius dėl rinkimų e, eigos. Tačiau pagirtina tai, kad Sakašvilis pripažino opozicijos, buvusios opozicijos laimėjimą ir pats perėjo į opozicijos šiuo atveju pusę. Na ir baigdamas noriu pasakyti, tai kad Gruzijoje pastaraisiais metais labai sustiprėjo demokratija. Gruzijos piliečiai gavo visas pagrindinės teises ir laisvės, jomis naudojosi ir mes tą matėme, kaip mes esame to liudininkai. Pirmą kartą demokratiniai rinkimai Gruzijoje privedė prie vyriausybės pasikeitimo ir senoji vyriausybė pripažino savo pralaimėjimą. ir europinis bendradarbiavimas Gruzijoje taip pat labai sustiprėjęs. Mes esame parengę asociacijų sutartį, vyksta ir bendradarbiavimas su PPO per asociacijų sutartį. Manau ir tikiuosi, kad Europos parlamentas pasinaudos naujojo, naujojo Gruzijos parlamento galimybėmis ir sustiprins mūsų bendradarbiavimą įvairiais klausimais. Norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams, kurie parėmė mūsų darbą, kurie padėjo mūsų delegacijai. Ačiū Jums už pas, už, kad išklausėte. Dėkojame, sako pirmininkas, dėkojame taip pat ir tiems kolegoms, kurie vyko į Gruziją stebėti rinkimų. Man vienas dalykas atrodo labai svarbus, nepaisant to, kad ir ten yra trūkumų. Bendrai paėmus įvyko laisvi ir sąžiningi rinkimai, ir įtampa neeskalavo tiek, kiek galima buvo tikėtis, ir Centrinis rinkimų komitetas aiškiai elgėsi profesionaliai. Aš pats buvau stebėtojas regionų rinkimuose prieš du metus, net nežinau, kas čia buvo per rinkimai ir kokios ten buvo datos, tiksliai, tačiau jau tada susidarė įspūdis, kad demokratija eina gerų kelių Gruzijoje ir, kaip suprantu, viskas tik tai pasitaisė per tuos uh, kelis metus ir man labai svarbu yra tai, kad prezidentas pripažino savo pralaimėjimą rinkimuose ir tai buvo demokratijos pergalė. Pergalė ta prasme, kad valdžia buvusiai opozicijai perdodama taikiai. Tikiuosi, kad tokia dvasia Gruzija gyvens ir toliau, ir kituose rinkimuose vėl bus sukurtos sąlygos lygiai tokiam pačiam taikiam valdžios perdavimui naujoms jėgoms. Manau, kad tai tikrai labai svarbi, labai stabilumas didinanti žinia, kuri reikšminga ne tik pačiai Gruzijai, bet ir visiems kitiems to regiono veikėjams, politiniams veikėjams ir jėgoms. Šis rinkimų rezultatas nebus kažkas naujo, tikiuosi, Europos, e, Gruzijos, atsiprašau, europinėme kelyje, bent jau kol kas iš naujojo Gruzijos, e, naujųjų Gruzijos parlamento jėgų nieko panašaus nesame išgirdę ir tikiuosi, kad tokia dvasia visą tai vyks ir toliau. Toliau ponas Bužekas. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti kolega, kuris vyko į Gruziją, kaip mūsų delegacijos pirmininkas. Norėčiau pasidžiaugti labai gerais mūsų misijos rezultatais ir pasakyti, kad rinkimų kampanijos rezultatai ir visa situacija Gruzijoje po rinkimų yra tikrai kažkas, kuo galime pasidžiaugti, kaip tą minėjo ir ponas Brokas. Tai yra pirmasis atvejis naujosios, modernios Gruzijos istorijoje, kai įvyko taikus valdžios perėmimas po rinkimų. Gruzija įvykdė vieną iš svarbiausių demokratijos sąlygų. Tai yra taikus valdžios pasikeitimas po rinkimų. Mėly kolegos, aš manau, kad galime Gruzijai labai padėti jos tolesnėme kelyje. Galime kreiptis ir į laimėtojus, ir į pralaimėtojus, ragindami juos bendradarbiauti. Bendradarbiauti tam, kad Gruzija ir toliau eitų šiuo keliu, kad ir toliau vykdytų reformas, keistusi, taip kaip lygi šiol. Bendradarbiavimas turėtų vykti, žinoma, ir uh, su NATO, su transatlantinėmis struktūromis ar su mumis, Europos Sąjunga. Tai galėtų būti ir artėjimas, Gruzijos artėjimas prie Europos Sąjungos. Aš dar kartą noriu pasveikinti visą delegaciją, poną Zabernovą, kuris jai vadovavo, ir pasveikinti visą Gruziją, jos piliečius su šiais rinkimais. Na, e, dar viena mano pastaba dėl kitų dėl būsimų rinkimų stebėjimų delegacijų mačiau, kad kitos rinkimų delegacijos turėjo savo spaudos atstovus ir paskelbė spaudos pranešimus atskirus. Aš manau, kad tokių dalinių spaudos pranešimų, kurie, kuriuos parengė tik tai dalis rinkimų stebėjimų, stebėtojų, nereikėtų rengti ateityje. Galbūt reikėtų pirmiausia aptarti rezultatus ir parengti bendrą spaudos pranešimą atspindinti mūsų bendrą poziciją. Ačiū. Herzlichen Dank. Ačiū, panas Arišolskis. Thank you for your report and, and uh, the... Ačiū už pranešimą ir už tai, kad uh, įvyko uh, E, tinkamai suorganizuoti rinkimui. Man atrodo, kad tai Sakašvilio pergalė, nors jis jos ir pralaimėjo. Demokratija yra įtvirtinta ir jį gyvuoja. Turiu štai kokį klausimą. Visose ES šalise, e, vertinant rinkiminės kampanijas, pačių rinkimų vykdymą, yra ribotų galimybių panaudoti lėšas iš įvairių šaltinių, bet tai būtina daryti skaidriai ir parlamento nariai, kandidatuojantis į parlamento narius, jeigu jie panaudoja rėmėjų lėšas, turi skaidriai tai daryti ir visose valstybėse, es valstybėse narise galioja tai reglamentuojantis teisės aktai. Gruzijos rinkimuose Didžiulės pinigų sumos, manoma, apie 300 milijonų JAV dolerių buvo panaudotos iš užsienio, atėjo iš užsienio ir buvo panaudotos Ivanišvilio partijos. Ar ilgalaikiai ir trumpalaikiai stebėtojai įvertino šį faktą, ar laiko šį veiksnį apsprendžiančių rinkimų teisingumą ir bešališkumą. Ačiū. Thank you, President. I, I too would like... Ačiū pirmininkai ir aš norėčiau pasveikinti e, visus stebėtojus ir padėkoti kolegai už jo atsiskaitimą, ataskaitą, kurią jis pristato šiandien. Galbūt galėtumėte patarti, pasidalinti mintimis, ką turėtume daryti uh, ateityje, kad Gruzijos partijos susitartų dėl pagrindinių taisyklių reglamentuojančių rinkimų kampaniją. Ir nors aš pritariu vertinimams, kad e, rinkimai buvo bešališki ir teisingi, vis dėlto vertinant kampanijas, e, juose buvo elementų, kurių mes bevelytume kad ten nebūtų, buvo iš dalies šantažo, gazdinimų, kai kurie kandidatai buvo sumušti Norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate? Kreipiuosi pona Kabrnoch ir jo kolegas. Kaip manote, ar, gal, ar galima tikėtis, jog ateityje bus patvirtintos taisyklės, kurių pagrindu viskas vyks kitaip ateityje? Demokratija, kaip sakė Čerčilis, yra prasta sistema, tačiau ji geresnių už ją kol kas nėra. E, ar galime, ką mes galime padaryti, kad ji dirbtų, funkcionuotų geriau. Manau, kad ES įsitraukimas draugės Europos taryba ar kitomis organizacijomis siekiant užtikrinti, kad mes ir toliau tobulintumėme jos funkcionavimą tokiose valstybėse kaip Gruzija, būtų tikrai pagidautinas dalykas. Ačiū toliau, ponas Pone Nikolai. Ačiū pirmininkė. Vertinant šią misiją, sakyčiau, kad rinkimai buvo konkurencingi, laisvi ir sąžiningi. Kai kurių incidentų pasitaikė, bet iš dalies tai yra normalumo bruožas, kad tokie incidentai pasitaikė. Rinkimų kampanijoje taip pat buvo kai kurių neigiamų momentų, vyriausybė kai kur dalyvavo, tačiau tai nekeičia mūsų vertinimo. Manau, kad tai, kad Gruzijos politinės paėgos polarizuojasi, yra Gruzijos demokratijos pasiekimas. Ir manau, kad mes galime pasiūlyti e, rinkimų kampanijų elgesio kodeksą, kokias nors taisyklės, tai būtų geras dalykas, siekiant užtikrinti, kad ši naujos demokratijos valstybė būtų stabili. Gruzija išlieka demokratiška valstybė ir Gruzija ir toliau puoselėja tas pačias vertybės kaip ir mes. Ačiū. Pone Lunačiak, ar norėtumėte ką nors pasakyti? Traurig, <laughs> nicht unbedingt. Um. Jūs taip liūdnai mane žvelgiate, kad aš jums suteiksiu žodį. Ačiū. Noriu padėkoti kolegai ir jo komandai už tai, kad vyko šį rinkimų stebėjimo misiją. Manau, kad, kaip ir kolegos sakė, turime ją e, interpretuoti kaip demokratijos e, ženklą Gruzijoje, ypač po rinkimų kampanijos metu išriškėjusios polarizacijos. Manau, kad e, tai yra Gruzijos piliečių per, pergalė. Kalbu apie tai, kaip rinkimai buvo sutvarkyti. Turime galvoti apie ateitį, kaip juos tobulinti. Vertinant viską iš geopolitinio požiūrio taško ir e, tai, kokį vaidmenį Rusija mėgsta vaidinti regione, Putinui ir kitiems e, tai tikriausiai yra nemaža problema. Tai, ko jis ir kiti nemėgsta. Sakyčiau, kad e, tai, kaip tie rinkimai buvo suorganizuoti ir įvyko, yra labai svarbus dalykas. Turiu klausimą apie partijų finansavimą. Ką Jūs pastebėjote, ar norite ką nors pakritikuoti, ar visiškai nieko? Ir kaip su tais ne tik e, teiginiais, bet ir e, išaiškintais atvejais apie žiaurius kankinimus e, Gruzijos kalėjimuose? Ir kaip traktuoti tą faktą, kad informacija apie tai buvo paskelbta likus porai dienų iki rinkimų? E, Mes tuo metu netgi paraginome Sakašvilio vyriausybę ištirti padėtį. Mano šalis paragino Sakašvilio vyriausybę ištirti padėtį ir imtis priemonį. Ar jūs iš susitikimų su pilietinė visuomenė ir politikais galite papasakoti, kas bus daroma ateityje šiuo klausimu? Ačiū. Like uh, Norėčiau užduoti klausimą kolegoms stebėtojams ar jie iš tikrųjų e, matė tą padėtį, ar dalyvavo, kuomet buvo skaičiuojami balsai iškart po bals, pasibaigus balsavimui. 11 e, apylinkių rinkimų komisijos atrodo buvo apsuptos Ivanišvilio e, rinkėjų uh, karingai nusiteikusios minios, reikalaujančios keisti rezultatus, nes e, pirmaujanti partija dar nebuvo surinkusi konstituciją numatytos daugumos. Ko, kaip su e, šiais grasinimais, šantažu, ša, šantažavimu ir ar tai pakeitė e, skaičiavimo rezultatus ar ne, ar tai apsprendė laimė, laimėtoje ir kaip visą tai atrodo, vertinant viską iš demokratijos požiūrio taško. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji kolegové za otázky, které jste mi... Ačiū pirmininkė. Ir ačiū visiems, kurie uždavė man klausimus. Na, dabar apie tai, kad kai kurios delegacijos rengė savo spaudos pranešimus. Aš nieko negaliu pasakyti. Mes kalbėjom tik apie savo spaudos e, pranešimą, kurį rengdamas aš konsultavausi su kitų delegacijų vadovais ir man atrodo, kad tai yra oficialus mūsų delegacijos e, dokumentas atspindintis padėtį. Na, o dabar dėl finansavimo, kas finansavo rinkimų kampaniją, kai tai tuos klausimus uždavė ponia Lūnačiak ir ponas Zarijus Švolskiai. Taip, tai buvo labai svarbi tema, mes diskutavome šią temą su partijų atstovais, su nevyriausybinėmis organizacijomis. Gruzijoje labai griežtai reglamentuojamas rinkimų kampanijos finansavimas. Ir įstatymo vykdymas buvo tikrai labai griežtai kontroliuojamas. Buvo nustatyta 70 atvejų, kai buvo apskūsta neteisingas įstatymo vykdymas ir kai kuriais atvejais buvo nu, nustatytos labai aukštos didžiulės baudos už įstatymo pažeidimą. Maždaug 90 procentų visų tų baudų ir visų nusiskundimų buvo uh, nukreipta prieš Gruzijos svajonės partiją arba buvo pareikšt, nusiskundimo pareikšta šios partijos atžvilgiu. Tačiau vis tiek abi partijos išleido gana nemažai lėšų tai labai polarizuotai rinkimų kampanijai finansuoti. Na, o dėl ateities Galbūt būtų galima suvienodinti rinkimų kampanijos taisyklės, jas priderinti prie mūsų principų. Tai norėčiau pasakyti, kad Gruzija yra išleidusi labai gerą rinkimų įstatymą, kuris iš principo ir buvo išlaikytas. Tas taisyk, tų taisyklių jie stengiasi laikytis, nors pati rinkimų kampanija buvo tikrai labai kontroversiška, buvo labai stipri konkurencinė atmosfera, O kadangi Gruzijos žmonės yra emocionalūs ir jiems jų šalis yra nepaprastai svarbi, taigi tos emocijos tikrai ten buvo labai stiprios. Ką mes galime padaryti? Mes, žinome, turime vaidinti labai svarbų vaidmenį tos šalies politinėje raidoje. Mes jau kalbėjome su Gruzijos parlamento atstovais ir, žinome, lau, žinoma, lauksime ir to, ką pasakys dabar laimėjusioji partija mūsų atžvilgių. Mes ir toliau diskutuosime, toliau stengsimės, bet kuriuo atveju išlikti matomi Gruzijoje ir stengsimės, kad per Euronestą, per politinę partnerystę vyktų bendradarbiavimas su Gruzijos parlamentarais dėl kalėjimų ir dėl neteisėto elgesio su įkalintais asmenimis Gruzijoje. Gruzijoje kilo skandalas 12 dienų likus iki rinkimų dėl šio fakto. Gruzijos televizija parodė tokių baisių dalykų, kurie sukrėtė visą Gruzijos visuomenę. Visiems tikrai tai labai na, palėtė jų širdis ir vyriausybė sureagavo nepaprastai greitai. Atsistatydino du ministrai, buvo daug sulaikymų. Ir nebejodamas galiu pasakyti tokį dalyką. Šis skandalas tikrai buvo labai reikšmingas faktas rinkimų kampanijoje ir jis tikrai įtakojo rinkimų rezultatus. Manau, kad Gruzijos viešoji erdvė dabar labai viešoje erdvėje labai aktyviai svarstomi šie klausimai. Tikiuosi, kad tai ves prie to, jog kalėjimai bus geriau kontroliuojami ir padėtis bet kuriu atveju pagerės. Tikiu, manau, kad mes galėsime tą ir toliau aptarti su partneriais Gruzijoje ir nebejoju, kad jie bus suinteresuoti šioje srityje pasiekti pažangos. Kolegai Landsbergiai noriu atsakyti. Jis buvo mūsų delegacijos vicepirmininkas. Dėl padėties prieš ir po rinkimų. Visa, visuomet labai piliečiai labai aktyviai reagavo į viską, kas vyksta. Jie šventė rinkimų rezultatus dar ne, nesant galutinių rezultatų. Visur Tbilisyje ir kituose miestuose buvo daugybė žmonių gatvėse apsivilkusių marškinėliais, Gruzijos svajonės svajonės e, frakcijos marškinėliais, pasipuošusių mėlynomis žydromis vėliavomis ir panašiai. Tikrai buvo labai daug laimingų švenčiančių piliečių gatvėse. Bet nei aš, nei koks kitas delegacijos narys nepastebėjome, kad kas nors būtų mėginamas įbauginti. Nei prie vienos rink, nei prie vienos e, rinkimų apygardos niekur nematėme jokių problemų. Visi tiesiog laukė su džiaugsmingu nerimu laukė rezultatų, rinkimų rezultatų prie rinkimų apygardų. Tačiau tikrai nemačiau, bent jau ten, kur mes buvome, jokių prievartos, jokių spaudimo požymių. Tiesiog buvo uždarytos duris ir vyko rinkimų balsų skaičiavimas. Visa rinkimų stebėjimo misija iš principo dar nėra pasibaigusi, nes vis galutiniai rezultatai, galutiniai skaičiavimai bus pateikti dar šiek tiek vėliau ir mes juos galėsime taip pat pristatyti. Pirmininkas, ačiū. Ačiū Jums už pranešimą, ačiū Jums už darbą. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo, 17 punkto seminaras dėl padėties Ukrainoje prieš 2012 metų parlamento rinkimus ir pasiruošimas rinkimams. Mes turime atskirą šios posėdžio dalies programą, mes bendra, parengėme šio posėdžio dalį bendradarbiaudami su Ukrainos bendradarbiavimo, parlamentinio bendradarbiavimo komitetu. Dabar padarysim 15, 5 atsiprašau, minučių pertrauką ir po to pradėsime kitą posėdžių dalį. Yes. Yes. We just make it short. Ah, that's right.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 herzlich willkommen heißen zu dieser Sitzung. Sveiki atvykę į posėdį. Sveikinu Jūs savo ir savo kolegos Koval vardu. Jis yra delegacijos santykiams su Ukraina vadovas, taip pat yra ir rinkimų stebėjimo misijos Ukrainoje delegacijos vadovas. Ir savaitės pradžioje kartu su savo pavaduotoju kolega Galer jis jau buvo Kijeve, jeigu neklystu. Taigi galbūt jie į diskusijas įtrauks ir savo pastebėjimus iš Ukrainos, gal jie norės ir pasisakyti, aš tik to tikiuosi. Taip pat noriu labai džiaugdamasis pasveikinti du šios dienos pranešėjus, abu iš Didžiosios Britanijos, kadangi iš ten neabejotinai geriau matosi, kas vyksta čia. Pone Katarina Volčik ir kolegas Sarem Vilč, abu du iš Didžiosios Britanijos universitetų, iš Birmingemo ir Esekso na, neabejoju, kad gausime tikrai labai vertingos informacijos. Kolegė Volčik pakalbės apie politinę, politinės raidos tendencijas Ukrainoje, o ponia Beš apie pasirengimą rinkimams. Ir aš pirmiausia suteikčiau žodį ponui Koval, jis trumpai pristatys situaciją, po to kalbės abi ekspertės, tada tikriausiai reikėtų suteikti žodį ponui Galeriui, o tada pradėsime bendro pobūdžio diskusijas. Ar sutinkate? Jeigu sutinkate, tuomet pradėkime nuo pono Koval. Prašau. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szczególnie dziękuję za to, że. E, Ačiū, pane pirmininkė. Už tai, kad radote laiko įtraukti šį klausimą į komiteto posėdžio darbo tvarkę. Posėdis vyksta ypatingų laikų. Europos parlamentas e, susidomėjęs stebi įvykius Ukrainoje, taip pat vyksta parlamento stebėjimo misija. Dėkuoju už pirmininko Broko paramą mūsų norui anksčiau apsilankyti Ukrainoje ir su parlamento nariu Galeriu turėjome galimybę susitikti su įvairių beveik visų politinių sluoksnių atstovais, darbinių lygmenių, aptarti pasirengimą rinkimams. Taip pat kalbėjome su nevyriausybinio organizacijų atstovais, ypač noriu pabrėžti, kad e, ilgai ir naudingai keitėmės nuomonėmis apie pasirengimą rinkimais su dviem labai žinomomis organizacijomis, kurios stebi rinkimus Ukrainoje požiūrį. Šeiminė organizacija ir kita nepriklausoma organizacija rinkėjų, Ukrainos rinkėjų komitetas buvome susitikę su valdžios opozicijos atstovais, ypač ilgai kalbėjome su Centrinės rinkimų komisijos, vyriausios rinkimų komisijos atstovais, kuriai e, rinkimuose tenka svarbus vaidmo Ukrainoje. Surinkome nemažai uh, medžiagos, kurią įvertinę galėsime gerai pasirengti rinkimų stebėjimo misijai, kuri prasidės po dviejų savaičių. Svarbiausių klausimų, kurie turės įtakos rinkimams ir mūsų stebėjimo veiklai bus susijęs su tuo, kad, aišku, rinkimų rezultatams įtaką darys politinė situacija Ukrainoje, turint omenyje, kad kai kurie kandidatai negali normaliai dalyvauti rinkimuose, nes yra laikomi kalėjimas. Sakymai vyks pagal naują rinkimų teisę, kuri buvo patvirtinta ir teigiamas dalykas ne prieš pat rinkimus, atkreipėme į tai dėmesį daug kartų anksčiau, kad e, naujas rinkimų statymas buvo Anksčiau naujas, nauji rinkimų statymai dažnai būdavo patvirtindami prieš pat rinkimus. Kitas teigiamas aspektas yra tas, kad naujasis rinkimų įstatymas buvo patvirtintas pritarint didžiai opozicijos daliai su kai kuriomis išimtimis, kaip Borisas Tarašiukas. Tačiau šiame įstatyme yra ir tam tikrų spragų susijusių su šio įstatymo taikymu ir šios rytėje būtų galima pastebėti arba pabrėžti kai kurios aspektus, į kurios atkreipdėmėsi tarptautiniai stebėtojai, aš turiu minėti tą rinkimų dalį. kuri vyks vien mandatės rinkimų apygardose, nes ten numatoma labai nemažai konkrečių incidentų, pavyzdžiui, e, susijusių su rinkimų komisijų formavimu Čia reikia kalbėti apie tam tikrą sisteminę klaidą rinkimų apygardų ligmenyje. Sudaromi sunkumai pagal uh, rinkimų įstatymą opozicijai stebėti rinkimus, reikia pamastyti, kaip dar e, iki rinkimų reikėtų tas e, spragas, trūkumus pašalinti, tai būtų vienas iš svarbiausių klausimų. Su delegacijos vadovo galeriu mes kalbėjome apie tai, kad kuomet jau pilna sudėtimi vyks rinkimų stebėjimo delegacija. Dar kartą reikia susitikti su politiniais lyderiais, jau ne, ne techniniu lygmeniu kalbėti tiek politinių partijų, tiek pirmiausia su vyriausios rinkimų komisijos atstovais ir tos abejonės, kurios atsirado analizuojant rinkimų įstatymą, mes jas išdėstysime raštu tam, kad per būsimą sustikimą su rinkimų komisijos atstovais galėtume dar kartą uh, aiškiau atkreipti dėmesį į tai, kaip naujasis rinkimų statymas gali takoti arba galėtų takoti rinkimų rezultatus. Taip pat kalbėjome apie tai, kokią įtaką rinkimų kampanijai daro žiniasklaida, kokias galimybės atskirs politinės jėgos uh, turi naudoti žiniasklaidos uh, paslaugomis. Uh, tiek gauti e, informaciją, tiek išsipirkti reklaminį laiką. Manau, kad e, mums, kaip stebėtojams, dar kartą svarbu atspėti, e, atkreipti dėmesį į konkrečius aspektus. Mes nesame suinteresuoti konkrečiais rinkimų rezultatais arba išvadomis. Ta darysime po balsavimo. Tuomet ir galėsime atkreipti dėmesį į tai, kiek nepriklausoma žiniasklaida turėjo galimybę pateikti informaciją e, rinkimų kampanijos metu, turime ne nepriklausomus televizijos kanalus taip pat. Kol kas mes e, renkame informaciją, renkame medžiagą ir remdamėsi tam surinktą medžiagą galėsime pateikti tolygų Ukrainos rinkimų įvertinimą. Tai, kas šiuo metu vyksta vertintina teigiamai, visos politinės jėgos pareiškė norą su mumis susitikti, pasidalino savo išvalgomis, vertinimais. Čia taip pat buvo paprašyta, kad visos pastabos, kurios buvo išsakytos, būtų pateikiamos taip pat raštu ir mes to paties prašėme, nes tokiu būdu būtų galima geriau vertinti Ukrainos rinkimų proceso eigą. Taip pat aš norėčiau kreiptis į rinkimų stebėtojus, kad e, pasinaudotų tuo pasirengimo rinkimams laiku atitinkamiems apmąstymams ir įvertintų, e, kokiais aspektais, e, arba pamastytų, kokiais aspektais reikėtų labiausiai vertinti rinkimus Ukrainoje su parlamento nariu Galeriu. Mes e, stengiamės e, kreipti dėmesį į tai, e, kokiais aspektais arba pagal kokius kriterijus mes bandysime vertinti tuos rinkimus, juos stebėti ir pateikti savo atitinkamą įvertinimą po to. Tačiau šiame kontekste mums bus labai naudinga ir šios dienos diskusija Ukrainoje yra didelis susidomėjimas ne tik mūsų konkrečios stebėtojų delegacijos patikimą nuomonę, tačiau taip pat ir platesnių vertinimų palyginimų su ankstesniais rinkimais 2010 metais kuomet vyko prezidento ir savivaldos rinkimai su ankstesniais parlamento rinkimais, kad galėtume įvertinti padarytą pažangą, įvertinti, ar rinkimų sistema tapo demokratiškesnė, ar piliečiai turi geresnės galimybės rinkti savo atstovus ar atvirkščiai. Taigi tam pasitarnausiu šios dienos diskusijos. Dar kartą noriu padėkoti pirmininkui Brokui už tai, kad sutiko tiek suorganizuoti šia, šias diskusijas, tiek neprieštaravo mūsų išvykai. Noriu padėkoti mūsų ekspertams. Tai nėra pirmasis susitikimas. Ir, e, jo metu taip pat galėsime susidaryti geresnį įspūdį apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Mūsų komitetas daugiausiai domisi pačiais rinkimais, jų eiga, tačiau taip pat stebime ir bendrąjį e, politinį kontekstą, turiu manyje Kvašnievskio ir Kokso misiją, tai taip pat susijęs su parlamento e, konkrečiais veiksmais Ukrainos atžvilgių, nes iki šiol dar nebuvo tokio didžiulio susidomėjimo mūsų veiksmais ir santykiai su Ukraina, turiu menyje tiek Europos parlamento Jungtinio bendradarbiavimo komiteto e, veiklą. Šios dienos renginį Kokso Kvašnevskio misiją, mūsų e, vykusią e, kelionę, viešnagę, taip pat nevyriausybinio organizacijų lygmenį yra didelis susidomėjimas. Ačiū uždėmesi, galbūt dar pos galerius norės kalbėti, tačiau aišku žodį paskutinį tarė pirmininkas Brokas. Dabar Katrinai Volčiuk steiksime žodį. Ačiū už kvietimą. Aš esu technologijos apsuptyje, tai iš karto atsiprašau už kokius nors technologinius trikdžius. Manau, kad esu tikrai tinkamoje vietoje kalbėti apie Ukrainą. Iš tiesų stebina tai, kiek Europos parlamentas žino ir išmano apie Ukrainą Europoje, tai yra praktiškai akademis E, centras, iš tikrųjų, aš tikriausiai nieko naujo jums nepapasakosiu, gal galėčiau netgi pasimokyti iš jūsų. Pristatysiu rinkimus ilgalaikėme kontekste ir panagrinėsiu galimas jų baig, galimus jų baigties scenarius. Aš tikiuosi, kad žemėlapis matosi ir matote Ukrainą. Pradėsiu nuo politinių e, pokyčių. E, daug apie tai nekalbėsiu. 2010 sausio mėnesį įvyko rinkimai ir įvyko, konstitucijoje buvo atkurtas prezidento vaidmuo. Posovietinėje e, erdvėje yra įprasta, kad susiformuoja vertikalioji prezidento valdžios struktūra. Ir tai atitinka Ukrainos 1996 metų konstitucijos nuostatas ir tos nuostatos buvo atkurtos 2010-aisiais. Taigi ši tendencija yra gana ryški ir pastebima. Ir tuo pat metu uh, konstatuojamas sumažėjęs uh, žiniasklaidos pluralizmas, taip pat kalbant apie kai, kurios, kai kurių partijų veikla nebuvo tinkamai nušviesta uh, rinkimų metu. Ir kodėl tai vyksta, kas tai sukelia? Konstatuojame taip pat e, administracinių išteklių panaudojimą, spaudimą e, žiniaslaidai pristatyti tam tikras partijas tam tikroje šviesoje. Ir dar vienas svarbus dalykas, kuris nėra taip plačiai žinomas, tai savicenzūra. Žiniasklaida ar žurnalistai nušviečia politinius įvykius ir rinkimus taip, kad tarsi sudaro įspūdis, jog jie tiki, kad tai bus palankiai priimta. Visą tai yra gana sudėtinga. Kalbant apie Ukrainos politinių veikėjų lūkesčius ir jų elgesį, kalbėsiu apie tai, e, pagal kokį modelį jie veikia ir ko jie siekia. Yra tam tikrų pavyzdžių, į kuriuos e, reikia atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui, neseniai buvo bandyta priimti įstatymą dėl šmeišto e, parlamente. E, ir žurnalistai ėmėsi labai e, sutelktų veiksmų ir tai atskleidžia Ukrainos pilietinės visuomenės e, jėgą. Žurnalistai pasiekė, kad šis e, įstatymo projektas būtų atidėtas į šalį. Taigi tai atskleidžia gana sudėtingas tendencijas ir visko negalima vertinti tik juodai arba baltai. Pereinu nuo politinio konteksto pristatymo prie ekonominių rodiklių. Tai yra svarbus dalykai rinkimams. E, regionų partija ir Janukovičius atėjęs į valdžią 2010-aisiais siekė mandato sutvarkyti, kabutėse, Ukrainos ekonomiką. Remiant 2009 ekonominę krizę, Mm, dėl kurios Ukraina labai nukentėjo. Galima ją lyginti su Armenija. Kalbame apie 14 procentų nuosmukį. Šalis šiek tiek atsigavo, bet ne taip, kaip buvo prognozuota, nors daugiau nei buvo prognozuota, nei rinkėjai tikėjosi. Taigi Janukovičiui ir jo partijai buvo suteiktas mandatas, tačiau tas mandatas nebuvo gyvendintas dėl daugybės priežasčių, uh, vėlgi visuomenės lūkesčiai buvo labai dideli. Atsižvelgianti visą tai galime teikti, kad ne viena Ukrainos politinė partija nėra e, parodžiusi, pademonstravusi, kad ji gali įgyvendinti rinkėjų lūkesčius, ypač ekonominių reikalų srityje. Todėl partijos nėra, neturi patikimos reputacijos, jos yra valdžioje, jos reformų nesima arba nepavyksta įgyvendinti. Uh, arba e, jos tiesiog neturi galimybės pasireikšti būdamos vyriausybėje. Pakalbėkime apie regionų partiją. Nežiūrint visko, kas pasakyta apie tą partiją ir jos valdžią, yra labai aišku, kad ir prezidentas Janukovičius ir regionų partija siekia tarptautinio legitimumo. Ir jie nori, kad e, būtų patvirtinta, jog rinkimai atitinka tarptautiniu mastu nustatytus standartus. Kitas įdomus dalykas. Jie siekia to tarp, tokio tarptautinio įteisinimo ir tuo pat metu partija labai siekia sukoncentruoti valdžią Ukrainoje. Tai įdomus reiškinys, nes nekalbant apie prezidento instituciją, reikalinga ir parlamento dauguma Ir pačioje partijoje yra įdomių tendencijų. E, viena šeima pastebimai iškilo. Ukrainoje iš esmės vykdoma e, šeimos politika, panašiai kaip Azerbaidžiane arba Kazahstane. Ukrainoje tai naujas reiškinys ir kol kas jį sunku kažkaip interpretuoti, bet nežiūrint dėl susirūpinimo Janukovičiaus šeimos vaidmenį Ukrainos politikoje. Regionų partija išlieka gana nuosekli e, opozicijos atžvilgių. Tai yra naujas reiškinys. Tai, kad ta partija taip nuosekliai elgesi Ukrainos politinėme gyvenime. Taip pat buvo pastebėta, jog nežiūrint Ukrainos prastokos ekonominės situacijos, regionų partijai pasisekė surenkti labai veiksmingą rinkimų kampaniją, jį vertinama kaip geriausia Ir, tai, ir čia remiuosi e, 50 Ukrainos ekspertų apklausos rezultatais. Be ekonomikos regionų partija e, taip pat remiasi ir kalbiniais klausimais. Ir ji taip pat išnaudoja Ukrainos geografinės polarizacijos e, aspektus. Tai nėra naujas dalykas. Aš parodysiu žemėlapių kurie atskleidžia, kad Ukrainos rinkėjai apsisprendžia pagal etninio ir kalbinio pasidalymo linijas. Ir tai pasakyta ne tik apie būsimus rinkimus, bet tai yra ilgalaikė tendencija Ukrainoje. Ir kalbant apie e, kalbos įstatymą, kuris sukėlė netgi smurto proveržį Ukrainoje, tai e, regionų partija būtent pagal remdamas šiomis tendencijoms ir bando sukoncentruoti savo rinkėjus. Tai yra paskutinio gyventojų surašymo duomenis Ukrainoje ir pažiūrėkime, pamatysime, kad pietiniuose ir rytiniuose regionuose gyvena daug rusakalbių gyventojų. Ir, ir rinkėjai pasidalinę pagal šias grupės pagal šį suskirstimą. Neturime laiko e, detaliau panagrinti šių žemėlapių, viskas matote pažymėtas spalvomis. Rusakalbiai dominuoja pietų ir rytų Ukrainoje ir pagal neseną kalbos įstatymą pripažįstamas Rusijos kalbos vaidmuo šalyje. 2004 e, prezidento rinkimai, kuomet rezultatai buvo uh, vertinami kontroversiškai. Matome, kad Viktoras Juščenko geriausiai pasirodė centrinėje ir vakarinėje šalies dalyje. Centrinė šalies dalis apsprendė e, Juščenko pergalę, o Janukovičius geriausiai e, pasirodė, daugiausiai balsų surinko pietų ir rytų Ukrainoje. Ir tas pats modelis pasikartojo ir 2010 rinkimuose. O oranžinės revoliucijos vienas iš šalutinių produktų padarinių yra tai, kad Ukrainos tos vidinės dalymosios linijos šiek tiek pasikeitė. Jeigu pasigilinsime, viskas nėra taip paprasta. Čia yra paskutinių e, Ukrainos parlamento rinkimų rezultatai ir Pažiūrėkime, kuri partija laimėjo. Mėlyna e, jų spalva žymi regionų partiją, o ta e, terakotos spalvos e, teritorija yra Timošenko blokos teritorija. Timošenkos bloko teritorija. Taigi, kaip matote, pasirinkimai labai skirtingi. Tačiau jeigu iš, pažvelgsime giliau, Čia matote e, žemėlapį atspindinti antrosios e, vietos laimėtoje. Timošenkos blokas buvo antras pagal e, dydį laimėtojas ir surinko nemažai balsų pietinėme, pietinėme ir retinėme Ukrainos pakraštyje ir neblogai pasirodė visoje Ukrainos teritorijoje. Ir vėlgi, grįžtant prie pradinių prielaidų, neaišku, kaip e, tokios naujos partijos, kaip UDAR ir kitos, kaip joms pavyks išsaugoti savo elektor, elektoratą rytų ir pietų Ukraino ir ar viskas vėl nebus taip pat stipriai polarizuota. Tačiau reikia pasakyti, kad kalbos įstatymo tikslas buvo sustiprinti regionų partijos elektoratą pietų ir rytų ir Ukrainoje ir šiek tiek nustumti į šoną kitas partijas. Dabar pakalbėkime pačius rinkimus. Anot Ukrainos ekspertų ir jų teiginius plačiai patvirtina visuomenės apklausos duomenys. Šiuo metu manoma, kad keturios partijos surinks daugiau nei 5 procentus balsų uh, iš na, na, nacionalinių sąrašų. Kaip žinome, kartelė buvo pakelta ir negali partijų koalicijos dalyvauti rinkimuose ir dabar rinkimuose, kaip manoma, bus keturios partijos. Rinkimų įstatymas pakeitė Ukrainų sistemą, taigi tai bus uh, E, regionų partija, e, Tevinės partija, UDAR partija ir komunistų partija. Štai čia matote praėjusio mėnesio duomenis ir pagal juos regionų partija atrodo šiek tiek atitrūkusi nuo kitų, bet Kipšina ir Udar partijų nuomonės apklausos teigia, kad ta partija vis stiprėja. Uh, Komunistų partija sugrįžo ir jie atrodo tvirtai. Apie tai galėsime pakalbėti vėliau. Dabar apie opoziciją. Kalbėdami poziciją turime omeny dvi dėlės partijas, nes komunistų partijos negalime laikyti tikrą opozicijos partiją, nes e, jos e, rinkėjai yra rytų ir pietų Ukraina. Taigi, opozicija yra Batkivšina ir Udar partijos. Be abejonės, Batkivšinos partijos e, susilpnėjimas yra susijęs dėl, su selektyve teisingumo su selektyviu teisingumo sistemos taikymu ir dabartinis partijos lyderis nėra toks charizmatiškas kaip Timošenko ir partija už tai sumokės tam tikrą kainą. Taip pat e, Batkypšinos partijos reitingams daro įtaką ir tai, kad kas nutiko partijos lyderiai. Kalbant apie rinkimų kampaniją, e, tos partijos rinkimų kampanija nėra laikoma labai sėkminga. Udar yra naujoji partija, rinkimuose. Ji vykdo savarankišką kampaniją, atsisakė prisijungti prie Batkivšinos partijos, nežiūrinti tai, kad buvo daug kartų kviesta ir e, pristatė nepriklausomus kandidatus. E, partijos lyderis Kličko, anot kai kurių nuomonių apklausų, yra populiaresnis už e, Timošenko e, prezidento, galimo prezidento kandidato apklausose. E, Tai svarbu, nes turime pris, galvoti apie 2015 prezidento rinkimus, nes tai gali būti apsprendžiančių Ukrainos politinį gyvenimą įvykių ir gali būti, kad jau dabar rengiamasi tiems rinkimams. Ir tai, kad Kliučko dabar tampa e, žinomas kaip, prezid, kaip kandidatu į prezidentus, gali apspręsti par, jo partijos apsisprendimą ar neapsisprendimą sudarinėti aliansus su kitomis partijomis. Tačiau visiškai aišku ir štai kas, kad e, opozicija yra gana polarizuota e, Ukrainoje ir abiem partijom nepasitikė valdžia. Ir kaip jau sakiau nuo pradžioje, tos e, valdžios vertikalaus sukoncentravimo atsiradimas jau uh, užduoda tam tikrą toną rinkimams. Čia matote nuomonių apklausos grafinį vaizdą. Įtraukiau šią skaidrę, norėdama e, parodyti, kad tai kad tų partijų, dviejų opozicinių partijų reitingai, kad regionų partijos ir e, opozicinės partijos reitingai neapspręs rinkimų. Bieč. Ačiū dabar žodžius profesoriui Bieč. My old friend Lord Stockton make me always confused. But, uh, Man atrodo, kad, na, kai išklausysime dar vieną pasisakymą, visiškai nieko nebebus aišku. Rinkimai. Nors opozicija pritarė naujai rinkimų sistemai, rinkimai vyks labai įtemptoje politinėje aplinkoje. Susitarta dėl e, rinkimų įstatymo techninių aspektų e, kaina po, taip dažnai būna Ukrainoje. Politikai sutarė, tačiau paskui specialistai privalo dirbti visą darbą, nes e, kai, kurie, kai kurios nuostatos yra dviprasmiškos. Ir tikėtina, kad dar daugiau tokių netikslumų išaiškės ateityje. Taigi, kokie yra galimi scenarijai. Ir aš sąmoningai bandau viską pristatyti šiek tiek sumaišytai. Ir vertinant rinkimų rezultatus iš vienmandačių apygardų, tai, tai nėra reprezentatyvus rezultatai. Reitingavimas e, taip pat e, manoma, kad e, Tevinės partija pasirodys geriau nei regionų partija, tačiau viską apspręs vienmandatės apygardos. Vienmandatės apygardos yra daugybė kandidatų, tai yra labai sudėtinga e, rinkėjams. Nemažai kandidatų iškelia partijos, tačiau 55 procentai kandidatų yra nepriklausomi. Ir ekspertai teigia, kad opozicinės partijos pasirodys prasčiau vienmandatėse apygardose. Uh, ir balsavimas pagal mažoritarinę sistemą apspręs rinkimų rezultatus. Tikėtina, kad bus labai didelis nestabilumo elementas, e, remiantis anksčiau įvykusių e, parlamento rinkimų rezultatais. Taip pat po rinkimų tikėtina bus valdžios persiskirstimas, kuomet partijos bandys patraukti savo pusę nepriklausomus deputatus. Taip yra buvę ir praeitie, kuomet e, pavyzdžiui, remiantis visuomenės apklausomis, sunku nuspėti rinkimų rezultatus. Ir net tuo met, kalbant apie valdžios pasiskirstimą ir balansą, valdžia vis, didžiausią valdžią vis tiek turės prezidentas. Konstitucijoje tai yra aiškiai parašyta. Ukraina yra semiprezidentinė šalis ir rinkimai yra svarbus, bet tik ta prasme, kad bus sukurtos lygios galimybės 2015 e, m. prezidento rinkimams. Ačiū. Dziękuję. <clears throat> Dziękuję bardzo. Labai ačiū dabar Sara Pirš, profesorė. Pristatys savo pranešimą. Thank you very much. Um, for the general... Labai ačiū. Po to, kaip ponia Valčiai pristatė bendrą politinį kontekstą Ukrainą, aš galbūt pakalbėsiu išsameu apie patį rinkimų procesą ir norėčiau paminėti kai kurias svarbiausius aspektus, kurie kelia didžiausią susirūpinimą tarptautinių standartų tarptautinės teisės ir geriausios rinkimų praktikos taikymo kontekste bei vertinant Ukrainos prisimtus įsipareigojimus tarptautinės teisės atžvilgių. Trumpai pradėsiu paminėdama rinkimų e, kontekstą ir ko mes tikimės kai bus tai vadovaujamasi tarptautinės teisės nuostatomis, tarptautinė teisėje pirmiausia užkirtamas kelias surinkimų rezultatų klastojimui, o tą galima padaryti netinkamai taikant e, e rinkimų įstatymą, jo nuostatas. E, bei vykdant rinkimų kampaniją, kuri atitiktų tarptautinių standartų. Manipuliuoti rinkimus galima taip pat ir pasitelkus administracinių procesų. Pavyzdžiui, taip pat, nesisakant, e, taikyti arba netaikant tarptautinius standartus. Jeigu būtų nustatyta, kad tokie pažeidimai yra pakankamai rimto masto, didelio masto, tai galima pareikšti abejonę rinkimų rezultatais arba e, teikti, kad rinkimai nebuvo visiškai sąžini, garbingi ir, ir trumpai rinkimų sistemą. 1924 metais e, Ukraina perėmė absoliučios daugumos reikalavimą ir vienmandatę rinkimų sistemą. Nuo 98-ųjų pradėjo galioti mišri rinkimų sistema, kuomet pusė parlamentarų buvo e, renkami vienmandatėse, kita pusė daugiamandatė apygardoje per rinkimų sąrašus 2006 metais proporcinė rinkimų sistema įvesta, numatant 3 procentų patekimo į parlamentą ribą. Taigi, 90, e, dabar galioja 2012 siūloma parašyti sistema, kai 98-2002 metais 50 procentų bus renkama pagal proporcinę rinkimų sistemą į kitą pusę vienmandatės apygardos 5 e, procentų patekimo parlamento riba numatyta. E, partijų koalicijoms neleidžiama dalyvauti rinkimams, kandidatams neleidžiama dalyvauti e, per rinkimus vienmandatės apygardos ir per partijų sąrašus vienu metu. Konstitucijos teismas balandžio mėnesį tokį nutarimą priėmė kalbant e, apie tą mišrios sistemos sugražinimą, buvo priimtas tas sprendimas po 2010 metų savivaldos rinkimų, kurių rezultatai buvo e, pakankamai griežtai sukritikuoti kaip netitinkantis tarptautinių standartų. E, dėl kandidatų skaičiaus buvo nemažai kritikos pareikšta ir todėl buvo e, pasirinkus dabartinį rinkimų sistemą patvirtas draudimas partijų blokams ir koalicijoms dalyvauti rinkimuose. Kokie yra svarbiausi klausimai, kurie spalio 28 dieną vyks e, parlamento rinkimų? Uh, And... Taigi buvo minėta, kad praėjusiais metais buvo pakeistas rinkimų įstatymas ir e, taip pat buvo e, uždrausta partijų blokams dalyvauti rinkimams, tačiau nėra aišku, kokiu argumentu remiantis buvo nu, taip nuspręsta, vertinant iš demokratijos požiūrio taško. Taip pat nėra aiškių kriterijų pagal kuriuos galima e, nustatyti ribas. Pavyzdžiui, sutekiama daug e, laisvės veikti savo nuožiūrą, statant ribas. Kaip nustatyti vienmandačio apygardų ribas? Ir mm, yra kaltinimų teiginių, kad apylinkės rinkiminės buvo uh, nusatytos taip, kad tai būtų naudinga tam tikroms partijoms. Taip pat, kalbant apie vienmandatės apygardas, juose buvo galimybė e, tas ribas apibriežti savo palankiai, kai tuo tarpu, kai visa šalis yra apygarda, tokių galimybių nėra. Taip pat e, keletą žodžių apie finan, finansavimą reglamentuojančias nuostatas. Nėra skaidrumo, E, partijos neprivalo atsiskaityti, kai, kaip jos e, leidžia pinigus, taip pat tas pats pasakytina apie tai, ko, kokios ribos turėtų būti nustatytos finan, e, kampanijose panaudojamams finansų sumoms. Taip pat, kalbant apie teisę pačiam save iškelti kandidatu, reikėtų paminėti, kad kandidatuoti negali asmenys, kurie e, yra buvę įkalinti. Žinau, kad tai labai kontroversiškai vertinamas e, aspektas. Venecijos komisija teigia, kad kai kurioms e, asmenų kategorijoms buvo pribotos teisės balsuoti ir neatsižvelgta konkrečius faktus, jo tai netitinka tarptautinės Nu, nu, įsigalėjusios praktikos. Esą galima apriboti teisę dalyvauti tik tuo atveju, jeigu asmuo yra apkaltintas įvykdęs rimtą nusikaltimą. Taigi visi šie aspektai, kurie buvo išdėstyti vertinant šį statymą ir vertinant kampanijos E, vyksmą, kaip jį vyko iki šiol, galima daryti kai kurias prielaidas apie rinkimų eigą. Visų pirma, ar e, rinkimai bus laisvi ir bešališki, jei e, kai kurie lyderiai yra kalėjime. Kaip Venecijos komisija nurodė, jeigu asmuo yra kalėjime ir negali apskūsti savo veiksmų, veiksmų prieš, kurių imtasi prieš jį, tai yra pagrindinių žmogaus teisų pažeidimas. E, pagrindinės opozicijos partijos negalėjo dalyvauti kai kuriuose veiksmuose. Tačiau kalbame apie tai, kad ribotam skaičiui asmenų neleidžiama dalyvauti rinkimuose kitas aktualus klausimas susijęs su šia situacija. Pa, ar partija gali veiksmingai kandidatuoti, kuomet partijos lyderiai išrenkami ne dėl to, kad jie gali būti geriausiais e, tos partijos atstovais. Čia turime kalbėti ir apie žiniasklaidos laisvę ir žodžio laisvę. Uh, tai jau kitas klausimas nei galimybė būti nominuotų kandidatu. Dar vienas dalykas. Pa, kalbant apie politinių partijų gebėjimus vykdyti veiksmingą kampaniją, rinkimų kampaniją, tai rimtesnis klausimas nei atskiro asmens galimybės kandidatuoti. Ne, čia ne prezidento rinkimai, nes jeigu kalbėtume apie prezidentų rinkimus, e, draudimas svarbiausiems pagrindiniams politiniams e, opozicijos lyderiams, e, draudimas jiems dalyvauti rinkimuose jau būtų daug sudėtingesnis klausimas. Kalbu apie Tevinės partijos lyderę, kuri yra kalėjime. Toliau žiniasklaidos laisvė. Apie tai kalbėjo jau prieš mane kalbėję ekspertai. Čia galime išvelgti daugybę E, aspektų. E, protesta, protestai gatvėse, taip pat apribojimai žiniasklaidai nušviesti, e, viską tinkamai, taip pat buvo kalbėta apie savicenzūrą. Žmonės, kurie vietoje stebi situaciją, sako, kad žiniasklaida veikia tam tikroje baimės atmosferoje Ukrainoje ir žiniasklaida negali tinkamai uh, E, įgyvendinti žodžio laisvės ir nušviesti kampaniją bešališkai. Daktaras Volčiavas kalbėjo apie administracinių viešųjų išteklių panaudojimą. Tai yra valstybės išlaidos, išlaido, valstybės lėšomis piktnaudžiaujama rinkimų kampanijai. Taip yra Ukraina nuo 1991 metų, tai buvo ir anksčiau. Ir tas aspektas ir toliau mums kelia susirūpinimą. Tie, kas stebėjo rinkimų kampaniją vietoje, praneša apie tokius faktus. Taip pat buvo kalbėta apie partijų atstovavimą ir rinkimų komisijų sudarinėjimą. Rinkimų komisijų sudarinėjimo procese ne visos partijos turėjo galimybę paskirti savo atstovus ir tai taip pat e, tikriausiai apspręs rinkimų komisijų e, elgesi laikui atėjus. Kalbant apie pačią rinkimų dieną, iškyla ir kitų klausimų. Viena naujovė Ukrainoje šiuose rinkimuose yra tai, kad balsavimo punktuose bus įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Ukraina ne pirmą taip daro, taip yra pasielgia Rusija, Gruzija, Azerbaidžianas ir manoma, kad tai turėtų padėti sumažinti sukčiavimo atveju ir padidinti skaidrumą. Tikriausiai galima to tikėtis, tačiau buvo iškeltas uh, E, tokios priemonės kainos klausimas. Jos, ta viena kamera kainuoja 124 tūkstančius jav dolerių. Kita vertus, į kur tos kameros bus nukreiptos, jos gali fiksuoti tik tai vieną tašką ir vienu metu, tuo pačiu metu kamera negalės filmuoti visos e, balsavimo mm, stoties Ir be abejo, nebus galima apriepti viso e, proceso, kuomet vyks balsavimas. Vaizdo kameras buvo nuspręsta įrengti dėl techninių sumetimų ir, gal, ir tikėtina, kad tos kameros nepasieks to efekto, kurio pagėdautų žmonės. Tai yra, kalbu apie sukčiavimo atvejų sumažinimą, klastojimo atvejų sumažinimą ir kitos E, kitose valstybėse, kuomet buvo pritaikė tokia priemonė, mažiau žmonių atėjo balsuoti. Tai tarsi yra žmonėms antipaskata eiti balsuoti. Rinkimų įstatymė suteiktos gana dviprasmės galios vietiniams rinkimų stebėtojams e, pasipriešinant neteisėtiems veiksmams. Neaišku, kokių veiksmų stebėtojai turėtų imtis pagal įstatymą ir kaip jie galėtų įsikišti. Pagal tarptautinius kriterijus e, rinkėjai iš viso, atsiprašau, stebėtojai iš viso neturėtų kištis į rinkimų procesą. Taip pat pagal įstatymą rinkimų komisijos apylinkėje gali paskelbti rinkimų rezultatus negaliojančiais, remiantis subjektyviais kriterijais, tarsi savo pačių nusistatytais kriterijais. Ir taip pat jos turi teisę sulaiky, sunaikinti balsavimo biuletenius. Pavyzdžiui, gali pareikšti, kad 5 procentus biuletenių uh, E, sunaikino. Tai gali paskelbti rinkimų, e, apylinkės rinkimų komisija. Ir tuo pagrindu taip įvykus e, rinkimų rezultatai negali būti paskelbti negaliojančiais, net jei tai apspręstų rinkimų rezultatą. Apie tai kalbėjo daktaras Volčiakas Dr. Volčak, ir tai yra tendencija stebima Ukrainoje daugelį metų. Tai yra galioja sudėtingos procedūros, remiantis kuriomis galima e, abejoti, galima e, apskūsti rinkimų rezultatus, tačiau jos yra gana sudėtingos. Žvelgiant į priekį, reikia pasakyti, kad tarptautiniai rinkimų stebėtojai be abejo susidurs su visais šiais dalykais, kuriuos aš pristačiau, jiems bus aktualūs ir kiti aspektai. Vargiai tikėtina, vertinant tai, kas įvyko iki šiol, nemanau, kad e, tarptautiniai rinkimų stebėtojai galėtų pareikšti, kad rinkimai buvo visiškai neteisingi, šališki ir nedemokratiški. Veikiau vertinant tai, kas yra įvykę iki šiol. Tikėtina, kad e, e, tarptautinių rinkimų stebėtojai paskelbs, kad įvykę rinkimai yra laisvi, sąžiningi ir bešališki. Vertinant viską pagal anksčiau įvykusių rinkimų tendencijas, šie Ukrainos rinkimai turėtų pagal savo visus požymis būti kažkur apie vidurį. kalbant apie rinkimų kampaniją ir veiksmus, kurie e, kurių bus įmamasi pačią rinkimų dieną, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą, galimybę visiems patekti į balsavimo punktus. Tai bus aktualūs dalykai, kome, e, kurie rinkimų stebėtojams padės apsispręsti, e, paskalbent, ar įvykę rinkimai buvo bešališki ir teisingi ar ne. Taigi, kuomet spalio 28-ąją turėsime visus rezultatus, dar negalėsime e, visapusiškai įvertinti rinkimų kokybės, kol nepasibaigs visi su rinkimais siejami procesai. Dr. Valčia kalbėjo ir kiti kalbėjo apie tai, kad šie rinkimai yra svarbus Ukrainos politinių tendencijų ženklas tai taip pat e, užduos tam tikrą toną 2015 prezidento rinkimams. Net jei paprastai e, rinkimų, e, rinkimų kokybė rutuliuojasi tam tikrą kreivę. Vieni rinkimai būna gerai surenkti, kiti po to sekantis prastai ir taip tarsi šokinėja tas ta kreivė. Tai Ukraina šiuo atžvilgiu nėra išimtis, tai pastebima ir kitur. Ir šie rinkimai Ukrainoje bus labai svarbus, nes jie atskleis, kur link Ukraina eina. Ačiū. Dziękuję bardzo, pani profesor. Dėkojame, profesorė. Ačiū Jums už labai gilę analizę, už interpretaciją tai, kas, to, kas vyksta rink, rink, prieš rinkimus Ukrainoje. Taip, padės mums pasirenkti rinkimų misijai, pasirenkti ir interpretuojant faktus to, kas vyks po rinkimų. Mums labai svarbus šie, faktus, nes kol kas, šie faktai. Mes kol kas tik tai stebim, kol kas tik tai klausomės, nedarom kol kas jokių išvadų. Tokia yra stebėjimo misijos esmė. Dabar norėčiau paprašyti poną Galerį pasakyti keletą žodžių, kadangi mes kartu su juo buvome Ukrainoje šią savaitę ir to ateityje keltiname bendradarbiauti. Tai aš. Dėkoju, pirmininkė. Aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad vienas iš Vokietijos didžiųjų dienraščių šiandien paskelbė, kad turi Koks ir Kvašnievskio stebi, e, komiteto ataskaitą. Manau, kad kai aš ją gausiu, aš jums visiems ją taip pat persiusiu. Mums labai būna nemalonu, kai mes svarbius dalykus sužinom paskutiniai ir tik tai iš spaudos. Todėl uh, norėčiau dar kartą jau paskelbti apie tokio dokumento egzistavimą. Na, aš toliau tęsiu savo pasisakymą anglų kalba, kad nebūtų kokiu nors nesusipratimų dėl mano žodžių ir noriu pasakyti. Taigi mes kartu su kolega Koval ir dar kitais kolegomis buvome jau Ukrainoje. Uh, Ir galiu pasakyti, kad esu susirūpinęs dėl to, kokia situacija yra Ukrainoje. Žinoma, susirūpinęs ir lygindamas dabartinę situaciją su situacija prieš pastaruosius rinkimus. Čia ne, nekalbama apie dabar skirtingas pilkos spalvos, skirtingus atspalvius, kaip jūs jau minėjote. Taip, tai yra esminiai dalykai, kas atsako už tai rinkimų tvarką, už atsakingus rinkimus. Uh, Aš manau, kad matosi kai kurios tendencijos, kurios pastebimos visose, visoje šalyje. Pradėkime nuo žiniasklaidos, jūs apie tai taip pat kalbėjote. Pirmoje tarpinėje ataskaitoje taip pat stebėtojų jau buvo mm, padaryta keletas pastabų ir galime pasakyti, kad televizija yra ta žiniasklaidos priemonė, kurią iš tikrųjų žiūri Ukrainos žmonės. Ir verdiktas čia yra visiškai aiškus. Cituoju rinkimų kampanijos metu aiškiai matyti pluralizmo trūkumas televizijoje. Ukrainoje beveik nėra komercinių televizijų, o nacionalinė televizija yra politizuota, joje mažai užsakomųjų e, žinių ir ji remia vadovaujančią daugumą. Nėra tyriamųjų programų, kurios kritikuotų uh, valstybinę poziciją arba jos yra labai ribojamos. Citatos pabaiga. To, toks yra pereinamojo laikotarpio ataskaitos arba laikinosios ataskaitos rezultatas, taigi žiniasklaidos padėtis Ukrainoje kelia nerimo. Ir tai skiriasi nuo 2010 metų rinkimų situacijos, mes visa, visi tą puikiai suvokėme. Tada mes kalbėjome apie labai platų žiniasklaidos spektrą, apie žiniasklaidos laisvę Ukrainoje, tačiau visa tai labai reikšmingai pasikeitė per pastarausius metus. Uh, ir netgi galime kalbėti apie mėginimus apriboti žiniasklaidos laisvę, nors įstatymas, kurį jūs minėjote, ir buvo nepriimtas. Vis dėlto, jeigu turėsim kitą parlamentą Ukrainoje, tai vėl bus svarstomas lygiai tas pats įstatymas ir gali būti, kad tai turės įtakos būsimiems prezidento rinkimams. Tai būtų, tuo būtų suinteresuotas dabartinis prezidentas. Na, bet dabar ne apie tai. Taigi žiniasklaida. Viena problema. Yra ir kitų problemų. Jūs minėjote rinkimų įstatymų problemas ir skylės juose taip. Vienas neoficialus asmo pasakė, kad įstatymus pas mus politikai leidžia patiems politikams. Tai yra tiesioginis aprašymas to, kas iš tikrųjų vyksta Ukrainoje. Uh, Ir taikydami tokius įstatymus, žiūrėdami, kaip jie yra taikomi, mes aiškiai matome, kur yra tos spragos. Galim matyti, kad nėra aiškių apibrieščių, kas yra įstatymo pažeidimas šioje vietoje, ką reiškia pirkti balsus ir panašiai negalime te, kaltinti ir teismų, kadangi ar kitų kažkokių institucijų, dėl to, kad nėra aiškių apibrieščių. Tokie yra įstatymai. Kitas dalykas, visiškas skandalas yra rinkimų komisijų sudarimas. Parlamentinės asamblėjos, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos pirmininkas e, stebėj, siuntė stebėjimo misiją ir jos stebėjimo misijos parlamento uh, pirmininkas e, šveicaras pasakė, kad procedūra, kuri, ati, kuri taikoma Ukrainoje, visiškai netitinka Europos tarybos pozicijos ir jis pavadino tą procedūrą Ukrainoje farsų. Ukrainoje yra pernelyg daug veikėjų, kurie gali patekti į tas komisijas, bet tai yra ne tie, kurie turėtų jas patekti. Taigi yra labai skirtingų, labai skirtingo lygio problemų susijusių su rinkimų komisijų sudarimu. Taigi čia vėl yra problemos e, dėl definicijų, dėl to, kad kartais remiantis esančiomis definicijomis, institucijos priima visiškai priešingus sprendimus, negu būtų galima tikėtis. Dėl to, kad nėra aiškių taisyklių, nėra išaiškinimų, kaip turėtų būti interpretuojami įstatymai. Ir kaip minėjau, valdančioji partija gali pasinaudoti valstybės resursais, prezentuodama save, labai daug visokių E, vietos lygmenių vykstančių renginių tampa tiesiog partijų rinkiminės kampanijos dalimi, tiksliau valdančiosios partijos rinkiminės kampanijos dalimi. Iš dalies tą matėme ir prieš tai buvusios rinkimuose, tačiau buvo dar šioks toks balansas, bent jau ta neligybė buvo subalansuota. Ir panašiai vyko, abie, panašus dalykai vyko abiejose Ukrainos pusėse, o dabar tai yra visiškai žaidimas į vienus vartus. Na, kitas dalykas, didžiosios partijos yra valdančioji partija. Yra ir tam tikrų fiktyvių partijų, jos yra skirtos suerzinti rinkėjams. Kartais rinkėjai yra E, kartais tokie, yra išrenkami tokie asmenys, kurie paskui yra automatiškai pakeičiami kitais asmenimis. Ir netgi yra žinių, kad apie 50 procentų tokių statytinių, kurie buvo išrinkti prieš tai buvusiuose rinkimuose, po to buvo pakeisti tais, kuriais reikia. Jie tiesiog atsistatydina. Na, o sakykime, kas, kuo pasižymi vienmandatės apygardos, kiekvienas balsas, kuris, netenka, kurio, kuris neatiduodamas už did, už vieną. Žodžiu, ten daugiausia balsų, bet kuriuo atveju yra atiduodama tik tai už didžiasias, e, už didžiųjų partijų kandidatus. Na, dar vienas dalykas. Reikia pasižiūrėti, kas iš tikrųjų reguliuoja visą tą procesą Ukrainoje, kas už viso to stovi, kas tampo tų marionečių siūlus. Gal reikėtų net kalbėti ne apie valdančiąją partiją, bet ir apie kitas partijas, kurios dabar yra opozicijoje ir gali sukelti tam tikrų neramumų, tam tikrų neiškumų, persiskirstimų ir taip toliau. Vis dėlto dar, būt, dar turbūt reikėtų palaukti pačių rinkimų ir pažiūrėti, kas vyks, vyks per juos. Žinoma, tai, kad opozicinės pagrindinės partijos e, galva yra kalėjime, tai yra beprecedentinis atvejis, to mes niekada dar nesame turėję. E, ir manipulacijos, kurios buvo 2004 metais, buvo visiškai kitokios. Janukovičius tada manipuliavo rinkimus, tačiau jis į kalėjimą nepateko. Vis dėlto jis, jis buvo laisvas ir galėjo apsiginti bent jau vienu ar kitu būdu. O dabar, žinoma, tai procesas yra visiškai kitoks ir atitinkamai tai jau yra rinkimų kokybės indikatorius. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Dėkojame, sako pirmininkas. Dar turime keturis norinčius pasisakyti. Manau, kad gal ir užteks tų keturių. Penktasis dar pakėlė ranką. Na gerai, tai tada penktasis ponas Sarius Volski ir bus paskutinis kalbėtojas. Na ir ponas Rūčiak dar nori pasisakyti. Gerai, toliau tada kalbėtojų sąrašą baigėme. Daugiau nesuteiksiu niekam žodį ir kiekvienas turėtų kalbėti po pusantros minutės, kad e, profesorės mūsų kolegės iš Anglijos dar galėtų pasisakyti. Dar kolegė Harms, taip? Gerai. Bet viskas dabar jau sąrašą tikrai uždarom, kadangi mes nebaigsim savo pasisakymų, savo diskusijos iki pusės pirmos. Bus dar progų pakalbėti apie rinkimus e, prieartėjus rinkimų datai. O dabar kolega David. Thank you very much, Chair. It was about... Čia pirmininkė vietoj to, kad įsijungčiau mikrofoną, bandžiau spausti balsavimo įrangos mygtuką. Ačiū pirmiausiai mūsų dviems svetėms už uh, įžanginius pranešimus. Kolegoms taip pat mes daug kalbama apie manipuliavimą rinkimų metu, tačiau mes nieko nekalbėjome apie teismų vykdomą manipuliavimą. Man atrodo, kad visa teismų sistema Ukrainoje atstovauja vienai politiniai jėgai. Negirdėjau nieko apie kokį nors opozicinės partijos skundą, kuris būtų buvęs patenkintas pirmos instancijos ar apeliacinėme Ukrainos teisme. Tai reiškia, kad teisinė valstybė bent jau vertinant e, pagal ES standartus Ukrainoje neveikia. Papildant e, pono Galerio mintis, e, kuomet jis kalbėjo apie fiktyves partijas, vienmandatėse apygardos ypač renk, e, keliamus kandidatus. Tai Ukrainoje esama tam tikro termino tokio, kuris vadinamas techniniais kandidatais. Ir buvo pateikta įrodymų Europos parlamente apie tokių kandidatų iškelimą Ukrainos teismai, tačiau nieko nesijėmė prieš tokius reiškinius kovojant. Turbūt apgalistau, kad mes jau dabar bandome vertinti, ar rinkimai bus laisvi ir sąžiningi ar ne. Na, aišku, tikrai negalima tikėtis, kad spalio 28 dieną iki tos dienos viskas pagerės ir bus visos spragos ir trūkumai pašalinti, tačiau tai, kaip dabar yra elgiamasi Ukrainoje ir tai, kas vyksta, tikrai dėl to verta apgailę stauti. Panas Tenokas, ačiū pirmininkė. Tokie kolegos kaip jūs, aš, panas Ariš Volskė, 2004 metais stebėjome rinkimus Ukrainoje, jau nebežinau, kiek apskritai esu stebėjęs rinkimų Ukrainoje ir visuomet kritiškai vertindavome šios šalies geostrateginę orientaciją ir nežinome, kokią kryptį pasirinks, ar e, suartėjimo su Maskva, ar <clears throat> rinkos ekonomikos sultėjimus Europos Sąjunga pasirašęs atinkamas prekybos bendravimo asociacijos sutartis, taigi ir vertindami rinkimus, nepamirštume tų aspektų. Noriu profesorės Birč paklausti, ar būtų galima tam tikras gairės nubrėžti esbo ODI ir reikiamų <clears throat> stebėjimo misijoms. apie opozicijos atstovus laikomus kalėjimus arba suimtus ir poveikį rinkimų rezultatams. Esbo šalyse Europos parlamentas e, nevertinamas kaip e, lygiai teisė institucija, nes e, trojkos posėdžiams visuomet pirmininkauja ESBO atstovai, ESBO parlamentinės asamblėjos atstovai ir mes laikomi esame kaip tam tikrą prasme jaunesniuoju partneriu ar ponas Kovalis ir Europos parlamentas priims atitinkamą sprendimą paskelbti atskirą rinkimų vertinimo ataskaitą, jei nebūsite patenkinti tuo rinkimų vertinimu, kurį pateiks ESBO rinkimų stebėjimo misija. Aš to patį klausimą iškėliau ir <clears throat> sustikdamas su Ukrainos politinėmis jėgomis. Taigi, ar pasakysite už tai, kad esant būtinybė Europos planetas paskelbtų atskirą rinkimų rezultatų Ukrainoje vertinimą? Manau, kad skiriame pusantros minutės kiekvienam kalbėtojui, priešingų atveju pritruks laiko. Adrianui Severinui žodis, ačiū pirmininkė už tai, kad surengėte šį klausimą, jis labai naudingas, daug informacijos sužinojame. Norėčiau pabrėžti būtinybę išvengti įspūdžio, kad jau padarėme savo išvadas dar iki rinkimų baigties. Sutinku, kad e, rinkimų procesas nesibaigia per vieną dieną, tačiau ir išvadas reikia daryti to proceso pabaigoje tam, kad mūsų daromos išvados būtų atitinkamai teigiamai vertinamos ir priimamos. Taip pat manau, kad e, atsižvelgiant į įvairias nerimą keliančias aplinkybės reikia e, savo nuogastavimus atitinkamai pareikšti rengiantis rinkimams ir paraginti valdžios institucijas pagerinti padėtį tiek, kiek įmanoma tą padaryti per būsimas dvi savaitės. Taip pat noriu pridurti, kad e, galiausiai mes turėsime stengtis pateikti garbingą, nešališką įvertinimą, nepamiršdami, kad esame politikai, turime savo geopolitinių interesų ir e, mūsų vertinimas ir sąžiningos išvados privauti tikti taip pat ir mūsų geopolitinė darbo tvarkė. Dar e, Kaip išnaša paminėsiu tai, kad e, rengiantis rinkimams rinkimų kampanijoje daug spragų trūkumų pastebime, e, būtų e, galima taip pat, tačiau kalbėti ir pastebėti tokių pačių trūkumų ir silpnų vietų, taip pat ir vertinant ES valstybėse narėse vykdomas rinkimų kampanijas. Taigi tai taip pat būtina atsižvelgti. Pirmininkas kalba neįsijungęs mikrofoną. Noriu paklausti daktarės Volčik. Galbūt galėtumėte daugiau pakalbėti apie komunistų partiją ir jos vaidmenį po rinkimų. Kitas klausimas susijęs su opozicijos stovykla, su UDAR partija. Kaip galėtumėte paaiškinti šio lyderė šios politinio judėjimo populiarumo, galbūt dėl to, kad Batkivšinos pirmininkė yra įkalinta, tačiau kartai susidaro įspūdis, kad Ukrainos gyventojai, nu, gyventojams jau pabodo Batkivšinos rinkimų kampanijai pasirinktas toks neigiamas tonas. Trečias klausimas, man labai patiko jūsų žemėlapis pateiktas. Uh, Tačiau, kaip Jūs paaiškintumėte, kad 46 e, milijonai iš viso Ukrainoje gyventojų, tik 12 milijonų yra rusakalbiai, e, regiono partijos pagrindiniai rinkėjai yra pietinėje ir rytinėje Ukrainoje. Tačiau atrodo, ypač vertinant pagal vienmandačių e, rinkimų apygardų rezultatus, tai matome, kad ir kitose regionuose regionų partija turi pakankamai didelę paramą. Kaip tai įvertintumėte? Ačiū pirmininkė. Mes važiuosime į šiuos rinkimus jau susidarę didelį visokių abejonių ir trūkumų sąrašą ir nereikia to slėpti. Rinkimų stebėjimo misija tikrai negalės pasiekti tokio rezultato, kokį galėjome konstatuoti, stebėdami buvusius Ukrainoje rinkimus. Neturėkim tokių iliuzijų ir tikrai tą turime pasakyti visiškai aiškiai. Koks ir Kvasnievskio pranešimas iš principo netgi neturėjo jokio tikslo vertinti rinkimus. Tai turėjo būti humanitarinė misija vertinanti teismo proceso teisingumą, kaip ir buvo pranešta pirmininkų uh, suėgiai. Tačiau paaiškėjo, kad šis stebėjimų misija padarė išvadas, kurios yra daug reikšmingesnės negu pirminis stebėjimo misijos mandatas ir padarė keletą išvadų susijusių su rinkimų aplinkybėmis. Todėl aš pasisakyčiau už tai, kad mes skelbtume šį pranešimą, nes bijau, kad gali būti, kad juo bus papiknaudžiauta, vertinant rinkimus, atsižvelgiant į tai, ką pasakė kolega Galer ir Koval vykę į Ukrainą. Be to, aš manau, kad būtų didžiulė klaida vertinimą, rinkimų vertinimą matyti tokiame geopolitinėme kontekste ir pasakyti iš šių rinkimų rezultatų, uh, kažką apie tai, kokie kryptimi nuo šiol eis Ukraina, ar ji artės prie Rusijos ar prie vakarų. Man atrodo, kad š, Ukraina kaip šalis turi ir jai yra reikalingi veikiantys santykiai į abi pusės. Tai nebejotinai yra ir europinė dimensija, bet tikrai neturi reikšti to, kad Europos Sąjunga padarydama, asoci... sudarydama su Ukraina asociacijų sutartį ir pateikdama galimybės e, Ukrainai vystytis toliau ir bendradarbiauti. Taigi ES suteik, sudarydama tokias sutartis turi teisę reikalauti ir demokratinės, tolesnės demokratinės Ukrainos plėtros. Ponas Darius Volski, prašau. Tris klausimus turėčiau pirmininkė aš noriu paklausti, atsižvelgdamas į kolegės Beš pasisakymą, e, kodėl jūs pažydėjote klaustuką kalbėdama apie e, partijų lyderius kalėjimuose? Na, ir, ir jeigu jūs įsivaizduokime, kad Obama atsidurtų kalėjime, ar jūs manytumėte, kad Amerikos demokratija dar yra veiksminga? Manau, kad atsakymas čia yra visiškai aiškus. Kitas dalykas, uh, Kodėl jūs nusprendėte nuslėpti koks Kvašnievski pranešimą? Man atrodo, tai yra klaida. Kitas dalykas - vienmandatės apygardos. Jūs padarėte išvadą, kad opozicija bus silpnesnė vienmandatėse apygardose negu rinkimuose pagal sąrašus. Aš manau, kad Udar ir Batkivšina kandidatai bus e, išsikels atskirai. Ar tai yra jūsų tokių išvadų pagrindas? O jeigu jie sutartų dėl bendrų kom, e, kandidatų, ar tai būtų koks, nor, ar būtų koks nors poveikis rinkimų rezultatams? Kitas dalykas - nesažiningi rinkimai. Ar manote, kad tai turės įtakos 2015 metų prezidento rinkimams? Manau, kad jų kampanija jau irgi prasidėjo. Dėkoju, sako pirmininkas. Dar du kalbėtojai. Dabar kalbės mūsų referentės, tik tai atvirkštinė tvarka, negu jos skaitė savo pranešimus. Skaitama į klausimą dėl opozicijos partijų lyderių, kurie yra įkalinti Aš manau, kad jeigu vyktų prezidento rinkimai ir pagrindinės opozicinės partijos kandidatas būtų kalėjime, tai būtų visai kitas reikalas. Tačiau, kadangi parlamento rinkimai čia vyksta ir ponios Timošenko partija juose dalyvauja, ir kaip galima tuo faktu remiantis ginčyti rinkimų rezultatus. Kaip minėjau, problema yra rimta, susijusi taip pat e, ir su žmogaus teisų padėtimi, teisinės valstybės principų laikymosi. Aš vertinčiau šį faktą arba šią aplinkybę, kad opozicijos kandidatai arba partijų vadovai yra įkalinti rinkimų metu, kad tai kompromituoja rinkimų rezultatus jau iš anksto. Tačiau ar tai būtų pakankama priežastis visiškai nurašyti šios rinkimus kaip e, nesažininkus arba netinkamus, aš nežinau. Žinoma, kad jau buvo tokių precedentų, kuomet kai kurie politikai negali dalyvauti rinkimuose dėl to, kad uh, buvo įkalinti anksčiau pasaulyje, tačiau kai kuriuose ES valstybėse narėse galioja skirtingos e, rinkimų teisės nuostatos. Pavyzdžiui, jungtinė karalystė neleidžiama asmenims, kurie yra įkalinti dalyvauti rinkimuose. Kalbant apie atskirius atvejus, selektyvinio teisingumo pasitelkimą politiniais tikslais arba rinkimų metu, tai tiesioginių paralelių čia mes išvesti tikrai negalime, lygindami padėtį atskirose šalyse. Ir ypač Ukrainos atveju rinkimų teisė, rinkimų įstatymas e, bei kitos susijusios aplinkybės yra skirtingos palyginti su kitomis šalimis ir e, tikrai nebūtų galima tų tiesioginių paralelių čia išvelgti. Kalbant apie vienmandatės rinkimų apygardas e, ir kodėl Batkivšinos ir Udar partijų kandidatai e, neveikia juose iš vien ir ar tai turėtų būti privalumas ar trūkumas, dauguma politikos apžvalgininkų matyt vertintų tai kaip e, trūkumą, nes e, valdančioji partija turi daugiau išteklių finansinių ir tai suteikia jai pranašumą, ypač vienmandatėse apygardose, nes būtent administracinės lėšos ir jų naudojimas vienmandatėse apygardose 2002 metais kėlė daugiausiai susirūpinimo per 2002 metų rinkimus. Tokiu būdu pasitelkusi savo turimas administracinės lėšus ir išteklius, valdančioje partija turi daugiau galimybių manipuliuoti rinkimų rezultatus vienmandatėse apygardose, todėl pozicijose turėtų bendradarbiauti ir aš suteiksiu galimybę daktariai Volčik pakalbėti apie 2015 metus. Taigi buvo tikrai įdomių klausimų užduota, tačiau selektyviai į juos atsakysiu, nes turiu iš anksto už tai atsisakyti, reikia atskirti platesnį struktūrinį kontekstą ir e, piknaudžiavimą bei manipulacijas konkrečias pasitaikančias žiniasklaidoje e, Ukrainoje veikia tikrai labai neiškios struktūros privačiųjų televizijos kanalų, neaišku, kas yra jų savininkai, o tas faktas, kad Ukrainoje nėra viešojo transliuotojo, sąlygoja galimybę Ukrainoje atsirasti tokiam e, susiformuoti tokiai padėčiai, kuomet e, politinės partijos negali skaidriai dalyvauti rinkimuose arba jų veikla nėra nušviečiama skaidriai. Tačiau kalbant apie rinkimų įstatymą, tai tikrai neįprasta, kad politikai savo priima įstatymus ir juose yra specialiai paliekama tam tikrų trūkumų arba spragų. Taigi svarbu, tačiau atkreipti dėmesį į tai, kaip tos spragos būtų užpildomos, pašalinamos, ar būtų pasitelkiamos administracinės priemonės, ar tų spragų užpildymas būtų naudingas vienai ar kitai politiniai partijai ir tai pagal tai būtų galima vertinti pačių rinkimų kokybę, kalbant apie įtemptą politinį klimatą Ukrainoje ir opozicijos susiskaldimą, nepasitikėjimą vieni kitais. E, Tai yra akivaizdu, nes opozicijos partijos pritarė šiam rinkimų įstatymui, kuris galėtų būti naudojamas pakankamai įvairiai. problemas galima spręsti įvairiais būdais ir kalbant apie Ukrainos teismų sistemą, be abejonės joje esantis trūkumai darys įtaką e, rinkimų rezultatams. Labai trumpai dar norėčiau pakalbėti apie komunistų partiją. Jie praškai buvo nurašyta, laikoma pensininkų partija ir dabar jie atsigauna pakankamai spėriai ji bando į savo pusę patraukti visiškai nusivylusius rinkėjus pietų rytų Ukrainoje. Šie rinkėjai kit, būtų kitomis aplinkybėmis balsavo už regionų partiją, tačiau e, dabar e, komunistų partija surenka nusivylusių rinkėjų protesto balsus, kaip ji turėtų elgtis po rinkimų. E, akivaizdu, kad nei Batkivšina, nei Udar nelaiko komunistų patikimais partneriais, galinčiais dalyvauti ar opozicinėme alijanse, ar valdančioje koalicijoje, todėl būtų galima prognozuoti, kad komunistų partija sudarytų formalią arba neformalią koaliciją su regionų partija ir anksčiau tai būdavo, kad e, pietų ir rytų Ukrainos politinės partijos veikdavo iš vien, UDAR partija e, yra pakankamai įdomus junginys, tai yra nauja šviežia jėga, Kličko yra naujas politikas, vykdo labai veiksmingą rinkimų kampaniją, jai uh, labai gerai atstovaujama Ukrainos sostinė, atrodo, kad Kyivas visiškai nusivylęs jo gyventojų ir ieško rimtų alternatyvų. Kalbant apie prezidento rinkimus, tai visuomet prezidento rinkimų metu Ukrainoje būdavo sukūrimas toks politinis klimatas, kuris skirdavosi nuo kitų rinkimų ir tikrai bet kokiam kandidatui į prezidentus par Ukrainoje iki šiol būdavo būtina eh, būti parlamento nariu. Visuomet tai būdavo iki šiol. Todėl šis aspektas yra labai svarbus tiek prezidento rinkimų kampanijoje, tiek bandant eh, rasti tinkamą atsvarą savo politiniams oponentams. Tiek, noriu pasakyti, ponai Kovalis, teikiamas žodis, Porą žodžių tik tai. Noriu pakomentuoti pono Tenoko pasisakymą dėl darbo metodikos. Mes nuolat e, kalbamės ir su ponu Galeriu, ir su e SBO misijos e, daly, atstovais, ir su Europos tarybos stebėjimų misijos atstovais. NATO kol kas dar, su NATO komisija dar neužmėsgėme santykių, tačiau kaip atrodo. Dabar mūsų bendradarbiavimas vyks tikrai sėkmingai. Aš manau, kad mes lab, radom tikrai labai daug bendrų salčio taškų. Dėl teisės klausimų labai džiaugiuosi, kad jūs atkreipėte į tai dėmesį ir aš tikrai paprašysiu parlamento teisės tarnybos, kad pasitikslintų, kokiu mes turime galimybių, teisinių galimybių šioje srityje. Iš kitos pusės, manau, kad bendradarbiavimas bus sėkmingas ir manau, kad ponas Galeris taip pat tą ta patvirtins. Žinoma, yra problemų. Mūsų instrumentai, mūsų instrumentas stebėti rinkimus yra ESBO stebėjimo misija. Ir daug ką darydami išvadas mes pasiremė daugeliu atveju jų e, duomenimis ir mes vertiname, žinome, ne tik tai tai, kas vyksta prieš rinkimų, bet ir tai, kas vyksta po rinkimų ir pačių rinkimų metu. Na ir grįžkime dabar prie to dalyko, prie, to, prie tos ESBO misijos. Jie turi labai daug metodikų, kaip reikia rinkti informaciją, kokią informaciją reikia rinkti ir tą informaciją mes naudosimės. Na, girdime, yra klausimas, kiek mes turime atsižvelgti į politinį kontekstą, kaip klausė ponas Severin, ir ar kiek mes turėtume būti techniški ir vertinti tik tai techninius dalykus. Nuo šito priklauso labai daug dalykų. Jeigu mes vertinsime teiki, techninius dalykus, tai turėsime vertinti, kiek tai turėjo įtakos rinkimų rezultatams. Jeigu žiūrėsime politiškai, tai matysime, kad yra skirtingų politinių interesų, skirtingų požiūrių, skirtingų Europos institucijų požiūrių sakykime, matome, kad ponia Ashton ir skirtingos politinės grupės, skirtingos šalis netgi tuos pačius dalykus mato kitaip. Aš manau, kad mes esam tikrai neblogam politiniam lygmenį. Mūsų stebėjimo misija tikrai yra aukšto lygio, mes turime užsienio reikalų komiteto atstovus, mes turime visų frakcijų atstovus, turime parlamento vicepirmininką, mes tikrai ieškosime subalansuotos pozicijos ir uh, nemanau, kad bent jau dabar aš nepastebiu, kad yra kokiu nors didelių kontroversijų tarp mūsų. Nematau ir išsis nuomonių išsiskirimo dėl dabartinio bendradarbiavimo pobūdžio ir dėl mūsų bendradarbiavimo su Europos taryba bei SBO. Mes iš principo situaciją su, vertinam vienodai. Tačiau aš stengsiuosi tikrai garantuoti ir atitinkamą teisinį pagrindimą ir išsiaiškinsiu, kiek teisiškai mes galime sauliaisti, kiek mes esame autonomiški ir kiek tai turėtų, mm, galėtų turėti įtakos mūsų ateities teikiamos, teikiamoms ataskaitoms. Be to, žinoma, mūsų išvados priklausys ir nuo pačių rinkimų eigos, mes juk ją stebėsime. Ir, uh, Aš dabar nenoriu formuluoti kažkokiu tai labai e, kategoriškų teiginių. Mes tiesiog turime išlaikyti savo kaip stebėtojų profilį. Pastabas, kurie, kurias mes išsakysime po rinkimų, aš tikrai tikiu, kad į jas bus labai rimtai atsižvelgta. Pirmininkas, ačiū ponia Koval, ačiū visi ekspertai, leiskite man dar keletą pasakyti pastabų, žinoma, kad rinkimai yra toks dalykas, kurie turi būti stebimi ne tik tai rinkimų dieną, ne tik tai iš techninės pusės, tačiau stebėti reikia ir visą tai, kas vyksta aplinkui, turi būti aiški teisinė aplinka, turi būti visiškai aišku, kad visi tokie dalykai aplinkui rinkimus yra susiję tarpusavyje. Ir leiskite man dar vieną tokią pastabą, visuomet buvo tų pilkųjų zonų, visuomet buvo kažkokių trūkumų rinkimuose. rinkimuose. Tas, kas 2005 metais klastojo rinkimus, nepa, nepateko į kalėjimą ir kituose rinkimuose vėl dalyvavo be jokių kliučių. Tie, kurie kan, buvo kandidatais paskutiniuose rinkimuose, dabar jau sėdi kalėjime Tai yra tikrai nemenkas skirtumas. Taigi trūkumai trūkumams yra taip pat nelygus. Yra didžiulis kokybinis skirtumas tarp to, kas buvo anksčiau ir vyksta dabar. Ir tą reikia įvertinimus įtraukti. Reikia tai, į tai atsižvelgti ir Europos parlamento rezoliucijoje. Mes rezoliuciją priėmė 2010 metais, lapkričio mėnesį, kai vertinome regionų rinkimus. Tada visi ekspertai sakė, kad šie rinkimai nebuvo tokie laisvi, kaip prieš tai buvę prezidento rinkimai, kadangi Timošenko partija negalėjo priregistruoti savo kandidatų rinkimų apygardose ir buvo visokių kitokių pažeidimų. Tada Europos parlamentas pasakė labai aiškiai, kad šie rinkimai yra didelis žingsnis atgal lyginant su prieš tai buvusiais parlamento rinkimais. Ir lyginant su 2006 ir 2009 bei 2010 metų prezidento rinkimais. Uh, Tai irgi turėtų būti dalykai, kurie, į kuriuos atsižvelgsime savo vertinime. Nepakanka vien tik tai konstatuoti, kad niekas čia pas mus nėra šventas ir trūkumų pasitaiko visur. Negalima visų uh, matuoti vienu matu. Tai yra didžiulis kokybinis skirtumas tarp to, kas buvo anksčiau ir to, kas vyksta dabar. Negalime vertinti vien tik tai to, kas vyksta rinkimų dieną, reikia pasižiūrėti, kokios galimybės buvo suteiktos opozicijai ir faktas, kad opozicijos vadovė sėdi kalėjime, faktas, kad dalis opozicinių partijų re kandidatų regionų rinkimuose buvo labai apriboti Jie neturėjo galimybės prisiregistruoti, negalėjo galimybės vykdyti normalią rinkimų kampaniją, neturėjo galimybės vykdyti normalią rinkimų kampaniją ir taip toliau. Kitas dalykas - žiniasklaidos laisvė. Jeigu žiniasklaida priklauso pirmi, ministro pirmininko pavaduotojui ir ekonomikos ministrui, tai tos žiniasklaidos priemonės nėra nepriklausomos. Ir vienintelė televizija, kuri yra nevatai nepriklausoma, TV1 jau metai iš metų vis labiau ribojama, jai tenka vis mažiau, vis siauresnis dažnių spektras ir jos apriptis yra vis mažesnė ir mažesnė. Tai taip pat yra tokie dalykai, kuriuos reikėtų įtraukti į situacijos vertinimą ir atsižvelgus į tai galutinis problematinis situacijos vertinimas bus objektivus ir realistinis ir jeigu mes tokio vertinimo nesieksim, tai mūsų uh, rinkimų stebėjimo misijos neteks jokios prasmės. Taigi leiskite man tą dar kartą pasakyti ir aš tikrai esu įsitikinęs, kad išplėstinis biuro posėdis ir rinkimų misijos atstovai tikrai bus laimingi, galėdami pakalbėti su ponu Kvašnevskiu ir ponu Koks, kurie paaiškins savo ataskaitos rezultatus. Nes tai, ką kolegė minėjo, selektyvinis teisingumas, tai ir yra tie dalykai, kur, apie kuriuos kalbama koks ir Kvašnevskio pranešime, apie tai tikrai reikia dar pakalbėti. Dėkuoju visiems dalyvavusiems šiame posėdėje, noriu padėkoti ekspertams. kurie tikrai nepatvirtino to įprastinio požiūrio, kad Britai visuomet yra atsiskyrę ir nemato kas, to, kas vyksta kontinente. Ačiū.